much time. Yeah, okay. We are running out of time. I know. Yeah. Right. Um, good afternoon. Labą dieną, gerbiami kolegos. Na, nes nesame dar visi salėje, tačiau manau, kad turime pradėti dirbti, kadangi laikas bėga. Pirmoji tema būtų dešimtasis darbo tvarkės punktas. Balsuosime dėl Wolf Klins pranešimu dėl reitingų agentūros. Ar turite savo balsavimo korteles? Pabandykim. Gal galime atlikti iš pradžių bandymą? Patikrinkim, ar veikia elektroninio balsavimo sistema. Kolega Pitela neturi kortelės. Kas dar neturit kortelių? Ar tiesiog pabandykim balsuoti Gal balsuokim slapta, nes balsuoti siūlau dėl to, jums patinka iš šalia sėdintis kaimynas. Yeah, Na, galim tai laikyti slaptu balsavimu. Dėl to ar patinka šalia sėdintis kaimynas ar kaiminė. Right. Okay. So, so, so we've got three missing. Žaliųjų socialistų atstovų trūksta ir dar kažko vieno. Pabandykim, pažiūrėsim, kas nutiks. Dar kartą pabandykim pasot. no, we can tell. It says 64. Tas pats žmogus gali, gali balsuoti iš dabar ir ne vieną kartą. Tai šitaip galima būtų balsuoti, jeigu būtumėt skirtingose salėse, vienas už, už kitus kolegas. Uh, Right. Okay, fine. Okay, are we... Are, are, okay, are we ready then? Then, um, first of all... Pirmiausia, C kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė. Primta. 47 pakeitimas už. Prieš susilaikė. Primta. 48 už prieš susilaikė priimta. D kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 52 ir 53 kas už? Prieš susilaikė priimta. 54 už? Prieš susilaikė. Man atrodo, atmesta. Pasitikrinkim dėl 54. Baigiam balsuoti. E, vis tiek atmesta. Pritrūko. Labai nedaug, kad būtų priimta, bet atmesta. 56. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 57. Už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim dėl 57. Nes ne viskas aišku. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Atmesta. Penkiasdešimt aštuntasis pakeitimas kas už? Ar galėtumėt kolegos kelti rankas aiškiau už prieš, susilaikę? Atmesta. 59 už, prieš, susilaikė, man atrodo, priimta. 60 atkrenta, 61 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Originalus tekstas kas už, prieš, susilaikė, priimta. E kompromisas už, prieš, susilaikė, e, at, e, priimta. 63 už, prieš susilaikė atmesta. 64 už prieš susilaikė atmesta. F kompromisas už. Tai 64 norit pastikrinti. Gerai, pastikrinkim. Ar visi spėjom, baigiam balsavimą, atmesta. F kompromisas kas už, prieš susilaikė primta. 68 pakeitimas už, prieš susilaikė primta. 70 už, prieš susilaikė primta. G kompromisas už, prieš susilaikė primta. Džiūri 3 už, prieš susilaikė atmesta. 76 už, prieš susilaikė primta. H kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Į kompromisas už prieš susilaikė priimta. 80 už prieš susilaikė atmesta. Originalus tekstas už prieš susilaikė priimta. J kompromisas už prieš susilaikė priimta. Kompromisas K už prieš prieš susilaikė priimta. L kompromisas už prieš susilaikė priimta. 109 dabar. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim dėl 109. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Atmesta. Regis, dar turim patikrinti vieną dalyką. Kolega Pitela, kaip balsavote? O aš. Tai 16 balsų turim už. 15 prieš, tuo būdu priimta. Čia balsuojant dėl 109. 110 dabar kas už? Prieš. Susilaikė. Man atrodo, situacija panaši. Pasitikrinkim, kaip ir dėl 109. Dabar dėl 110 tikrinam elektroniniu būdu. Balsuojame kortelėmis. Kolega, labai kviečiu greitai pasinaudoti savo balsavimo kortelę. Dar du žmonės balsuoja, regisi. Ar nieks nepamiršot mygtuko paspausti? Silvy, nepamiršot? Na, dabar atrodo visi spėjo balsuoti. Atmesta. 111. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Jūri 2. Antroji dalis. Kas už? Turime dėl ten dėl atskirų dalių. Antroji jūridų dalis, atskirasis balsavimas. Dėl pirmosios dalies balsuojame, kas už? Kas dėl pirmosios dalies už, prieš? Susilaikė. Man atrodo, priimta antroji dalis, už, prieš, susilaikė, atmesta. 112 ar 13, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pen, M kompromisas, Dar originalus tekstas prieš tai, 14 dalies kas už, prieš susilaikė primta. M kompromisas kas už, prieš susilaikė primta. N kompromisas. Dvi dalys. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. Dabar keliaujame prie 119 pakeitimo už, prieš susilaikė priimta. 122 už, prieš susilaikė priimta. 123 už, prieš susilaikė priimta. 124 už, prieš susilaikė. Man atrodo patvirtinta, bet dar pasitikrinkim. 125. Ar visi spėjom? Baigiame. Priimta. Dar du kolegos prieš, 20 ir 20 toks balsų santykis, tuo būdu atmetama. 20 ir 20, 20 už 20 prieš. Dabar keliaujam Prie 125 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Originalus tekstas už. Prieš susilaikė priimta. O kompromisas už. Prieš susilaikė priimta. 127 už. Prieš susilaikė priimta. 128 už. Prieš susilaikė priimta. P kompromisas už. Prieš susilaikė priimta Priimta. Kompromisas Q už, prieš, susilaikė, priimta. 142 už, prieš, susilaikė, priimta. 143 už, prieš, susilaikė, atmesta. 144 už, prieš, susilaikė, atmesta. 145 už, prieš, susilaikė, atmesta. 146 už, prieš, susilaikė, priimta. 147 už, prieš, susilaikė. Man atrodo, atmesta gal galim pasitikrinti tą dėl 147. Balsuojam, kolegos. Atmesta. 148 už, prieš, susilaikė. 149 e, už, prieš, susilaikė, atmesta. 150 už, prieš, susilaikė. Tikrinamės 150. -ojo. Baigiam balsuoti. Priimta. Šimtas penkiasdešimt pirmas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas penkiasdešimt antras už, prieš, susilaikė, atmesta. 153 už, prieš, susilaikė, atmesta. 154 už, prieš, susilaikė, atmesta. 155 už, prieš susilaikė atmesta, 156 už, prieš susilaikė primta. 100. E, Jūri 6 e, pirmo dalis už, prieš susilaikė atmesta. Jūri antroji dalis už, prieš susilaikė. Regis atmesta, bet galbūt pasitikrinkim. Čia dėl 158, atsiprašau, tikrinamės. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiam. So, Pitela. Kolega Pitela, kaip balsavot? Can we start, can we start again? Can we... Dar kartą pakartokim. Balsuojam dėl 158 pakeitimo. Balsuojam dėl 158 elektroninių būdų. Right, so everybody voted, the vote's closing. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 159 už, prieš, susilaikė, atmesta. 160 už, prieš, susilaikė, atmesta. 161 už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 162 už, prieš susilaikė priimta. 163 už, prieš susilaikė priimta. 164 už, prieš susilaikė priimta. 165 už, prieš susilaikė atmesta. Originalus tekstas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas R už, prieš susilaikė priimta. 173 už, prieš, susilaikė, atmesta. 100, dėl 173 noriu pasitikrinti, galime. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Kiek dar turim kolegų, kurie kortelių neturi ir kur balsus reikia įskaičiuoti? Atmesta. 174 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 175 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 176 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 177 už. Prieš susilaikė. Pakartokim. Dėl 177 už, prieš, susilaikė, atmesta. S kompromisas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta antroji dalis, už, prieš. Dėl antrosios dalies balsuojame už, prieš, susilaikė, priimta. 184 už, prieš susilaikė priimta. 185 už, prieš susilaikė priimta. 186 už, prieš susilaikė atmesta. 187. Norit pasitikrinti dėl 186? -ojo? Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 187 už. 187. Balsuokim visi. Už prieš susilaikė primta. 188 už. Prieš susilaikė atmesta. 189. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė. Regis atmesta, bet gal pasitikrinkim dėl 189 pirmos dalies. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Atmesta. Trijų balsų persvara. Plus dar vienas papildomas balsas kolegos, kuris balsuoja be kortelės. Dabar ponas Pitela turi kortelę, tiesą sakant, ir, bet vis tiek at, vis tiek atmesta. Dabar dėl antrosios dalies balsuojame 189 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 190 už, prieš, susilaikė, atmesta. 191 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Originalus tekstas už prieš susilaikė primta. Antrasis pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Trečiasis už Kas už trečią pakeitimą? Prieš susilaikė atmestai. Ketvirtasis už prieš susilaikė, regisi atmesta, bet pasitikrinkime. Dėl ketvirto pakeitimo. Reikia balsuoti. Man atrodo, turime dar porą balsavusių už pridėti vieno balso persvarą, to būdu primta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis už. Ne, tam sakyti, kad suderinama tik tai. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, atmesta, bet geriau būtų pasitikrinti dėl aštuntojo pakeitimo. Atmesta. Originalus tekstas už, prieš susilaikė, priimta. Devintasis pakeitimas už, prieš susilaikė, atmesta. Dešimtasis, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis už, prieš susilaikė, atmesta. Dvyliktasis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Tryliktasis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Originalus tekstas už. Prieš. Susilaikė. Primta. Keturioliktasis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penkioliktasis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 16 už, prieš, susilaikė, atmesta. Jūri C už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas A už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 25 už, prieš, susilaikė, atmesta prieš susilaikė atmesta. 26 už, prieš susilaikė priimta. 27 už, prieš susilaikė atmesta. 28 už, prieš susilaikė atmesta. Originalus tekstas už, prieš susilaikė priimta. 29 už, prieš susilaikė patvirtinta. 31 už, prieš susilaikė atmesta atmesta. 32 už, prieš susilaikė, priimta. Dabar keliaujame prie B kompromiso, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Trisdešimt septintasis pakeitimas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Trisdešimt aštuntas už, prieš susilaikė, atmesta. 39 už, prieš susilaikė patvirtinta. 40 už, prieš susilaikė patvirtinta. 41 už, prieš susilaikė atmesta. 42 už, prieš susilaikė atmesta. 43 už, prieš susilaikė atmesta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl viso teksto su pakeitimais. Baig... Pradedame balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 20 kolegos balsavo už, 14 susilaikė. Ar galėtumėt patikslinti, kas balsuoja neturėdami kortelių? Kolega Gigald ir Diego Feo. Kolega Pitela iš pradžių kortelės neturėjo, bet paskui jis ją turėjo balsuodamas. So Dabar perėsime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra balsavimas yra pakeitimų mūsų darbo atverkėje. Ashley Fox pranešimas dėl bendrojo finansų įstaigų valdymo. Balsuosime dėl šio pranešimo, ar visi pasiruošę. Pirmasis originalus tekstas už, prieš, susilaikę, priimta. Imko pirmasis už, prieš, susilaikę, priimta. Imko trys už, prieš, susilaikę, priimta. Imko penktasis už, prieš susilaikę priimta. Labai garsu salėje. Originalus tekstas antroji dalis už, prieš susilaikę priimta. Antrasis pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. A kompromisas už, prieš susilaikę priimta. B kompromisas už, prieš susilaikę priimta. C kompromisas už, prieš susilaikę priimta. D kompromisas. Tiesa, D atkrenta. Pereisime prie 14 pakeitimo kitame puslapyje. Tai mano pakeitimas 14 už, prieš susilaikę priimta. E kompromisas. Ne? Ne. Penkioliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. E kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Devynioliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Dvidešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Dvidešimt pirmasis už, prieš, susilaikę, atmesta. Dvidešimt antrasis už, prieš, susilaikę, atmesta. Originalus tekstas už, prieš, susilaikę, priimta. Imko 12 už, prieš, susilaikę, priimta. F kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Pereisime prie 29 pakeitimo už, prieš, susilaikę, atmesta. 30 už, prieš, susilaikę, Priimta. Galima pasitikrinti dėl 30 elektroninis balsavimas pradedamas. 30 pakeitimas. Trisdešimtasis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Pone Fejo, Diego. Vis dėlto priimtas. Devintasis, trisdešimt antrasis pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Jūri septintasis už, prieš, susilaikę, atmesta. Jūri aštuntasis už, prieš, susilaikę, priimta. 35 už, prieš, susilaikę, priimta. Galima papildomai balsuoti dėl jūri 13 už, prieš, susilaikę, priimta. Jūri 15 už, prieš susilaikę primta. 36 balsuosime dalimis. Pirmoji dalis už, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikę atmesta. 37 už, prieš susilaikę priimta. Jūri 14 už, prieš susilaikę atmesta. Juri ir aš už, prieš, susilaikę, nėra numerio, dėja, susilaikę, priimta. 14, ne, 39 už, prieš, susilaikę, atmesta. Juri 10 už, prieš, susilaikę, priimta. Atsimtas, atkrenta. Imko 14. Man taip atrodo. Imko atkrenta, taigi 43 už, prieš susilaikę. Manau, kad atmesta. Dar kartą dėl 43 už, prieš susilaikę, atmesta. Jūri 12 už, prieš susilaikę, priimta. Imko dešimtasis už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime dėl Imko dešimtojo. Ar visi balsavo, balsavimas baigiamas. Panašu, kad taip, tik ne visi kėlė rankas. G kompromisas už, prieš susilaikę, priimta. 51 už, prieš susilaikę, priimta. Atkrenta. Visi likę. Jūri šeštasis už. Prieš susilaikę. Priimta. 57 už. Prieš susilaikę. Atmestas. H. Kompromisas. H. Kompromisas už. Prieš susilaikę. Priimta. Jūri antrasis. Nebalsuojama. Šešdešimtasis. Už, prieš, susilaikę, priimta. Šešdešimt pirmasis už, prieš, susilaikę, atmestas. Šešdešimt antrasis už, prieš, susilaikę, atmestas. 63, 63 už, prieš, susilaikę, priimtas. Jūri ketvirtasis už, prieš, susilaikę, Priimta. Juri trečiasis už, prieš, susilaikę, atmestas. 64 už. Norite pasitikrinti dėl Juri trečiojo? Panašu, kad norite pasitikrinti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 64 pakeitimas už prieš susilaikę priimtas. 65 už prieš susilaikę. Ar galime dar kartą pakelti aukštai rankas, kas už 65 jį prieš susilaikė atmestas. 66 už prieš susilaikė atmestas. Pirmasis komp į kompromisas už prieš susilaikę priimtas. Pereisime prie 69 pakeitimo, kurio aš dar neradau. Taigi 69 už prieš susilaikę atmesta. O dabar kas? 70 pakeitimas? Ne. Taip, 70. Pakeitimas už prieš susilaikę atmestas. J kompromisas už prieš susilaikę priimtas. O dabar kur turėtume nueiti? Imko 19. Už prieš susilaikę priimta. Imko 11. Už prieš Imko 11. Kas už? Prieš susilaikę priimtas. Juri 11. Nebalsuojame. Juri 22. Už. Juri 11. Ne. Juri 22. Už. Prieš susilaikę priimtas. 76. Už prieš susilaikę priimtas. 77 už prieš susilaikę priimtas. 78 už prieš. Nežinau, kaip socialistai balsavo šį kartą už priimtas. 79 už prieš susilaikę priimtas. Jūri 11 nebalsuojame, imko 9 už prieš susilaikę priimtas. 80 už, prieš, susilaikę, atmestas. 81 už, prieš, susilaikę, priimta. Imko ketvirtasis, ne, atkrenta. Imko tryliktasis už, prieš, susilaikę, priimtas. Originalus tekstas atkrenta. 82 už, prieš, susilaikę, Manau, kad turime pasitikrinti. Paprasčiausias būdas tai padaryti. 82. Ar visi balsavo? Priimtas vieno balso persvara, ne dviejų balsų persvara, vis dėlto vieno balso persvara. 83 už, prieš, susilaikę, atmestas. 84 už, prieš susilaikę priimtas. 85 už prieš. Ne, jis atkrenta. 87 už prieš susilaikę atmestas. 88 už prieš susilaikę atmestas. 89 už prieš susilaikę atmestas. Ar kas nors e, ko nors pagėdautų? Dėl kurio? Dėl 89-ojo. Gerai, pasitikrinkime dėl 89-ojo. Atmestas. Juri 23-asis, ne? Taigi, imko 17-asis už prieš susilaikę priimtas. Imko septintasis už, prieš susilaikę priimta. Jūri 25 už, prieš susilaikę priimtas. Jūri 24 nebalsuosime, 95 už, prieš susilaikę. Ar galima pasitikrinti dėl 95? -ojo? Visi balsavote. Vienas už, vienas prieš. Atkrenta. 96 už, prieš. Aš nebematau jūsų rankų. 96 už, prieš. Susilaikę. Atmestas. 97 už, prieš susilaikę. Turime pasitikrinti dėl 97-ojo. Atmestas. 98-asis už, prieš susilaikę, priimtas. 99-asis už, prieš susilaikę, priimtas. Šimtasis už, prieš, susilaikę, atmestas. Šimtas pirmasis už, prieš, susilaikę, atmestas. Šimtas antrasis už, prieš, susilaikę, atmestas. Šimtas trečiasis už, prieš, Ar galime pasitikrinti dėl 103? priimtas. 104 už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. 105 už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. 106 už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. 107 už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. 108 už prieš susilaikę priimtas. 109 už prieš susilaikę atmestas. 110 už prieš susilaikę atmestas. Ką kompromisas už prieš susilaikę? Ar galime dar kartą pabandyti, ką kompromisas už prieš susilaikę priimtas? 114 už prieš susilaikę atmestas. 115 už prieš susilaikę atmestas. Jūri 26 nebalsuosime, 116 už prieš susilaikę atmestą. 117 už prieš susilaikę atmestą. L kompromisas už prieš susilaikę priimtas. 120 už prieš Susilaikę. Ar galima pasitikrinti dėl 120-ojo? Ar visi balsavote? Du nebalsavo, tačiau balsavimas baigiamas. Atkrenta. Sven, kaip jūs balsavote, vis dėlto atmestas. 121 už, prieš susilaikę priimtas. M kompromisas už, prieš susilaikę priimtas. Juri 18, 17, 19 atkrinta, 124 už, prieš susilaikę priimta. 125 ir 26 už, prieš susilaikę atmestas. N kompromisas už, prieš susilaikę priimtas. 132 už, prieš susilaikę atmestas. O kompromisas už, prieš susilaikę priimtas. 139 už, prieš susilaikę. Manau, kad atmestas, tačiau pasitikrinkime. Atmestas. 142 už. 142 už prieš. Labai sudėtinga, nes EPP frakcija nebalsuoja. Aš nematau jūsų rankų. 142 už. Prieš. Susilaikę. Priimtas visi likę atkrenta. 144 už, prieš susilaikę priimtas. Jūri 20 už, prieš susilaikę priimtas. Jūri 21 už, prieš susilaikę priimtas. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikę priimtas. Balsuojame elektroniniu būdu dėl teksto su pakeitimais. Noriu pasitikslinti. Dėl aštuntojo kompromiso nebuvo žodinio pakeitimo pačiame kompromise. Aš suprantu, kad reikėjo balsuoti kartu su kompromisu. Tik norėjau pasitikslinti, ar taip. Taip, jis nebuvo pažymėtas kaip žodinis pakeitimas. Turėjau pasakyti, ar buvo jis. Nebežinau, tačiau niekas nebeprieštaravo. Taip, Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Kaip tai padarysime? Reikėtų dabar viską nutraukti. Balsavome dėl pirmosios konstatuojamosios dalies originalo teksto ar dėl antrosios dalies. Taigi, pirmoji konstatuojamoji dalis už prieš susilaikę priimta, antroji už prieš susilaikę priimta. Dabar balsuokime dėl viso teksto. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Priimta. Turime dar priskaičiuoti du balsus, taip. 38 už, 3 prieš. Du susilaikę. Pereisime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nario Pėterio Praeto skyrimas. Klausimai buvo jo ryte. Ar galima tai padaryti tiesiog pritarimo Ar jūs tam pritarėte? Taip. Tuomet paplokite. <laughs> right, that's done by. Um, that's, we'll carry on. Tęsime. Pereisime prie pranešimo projekto. Pono Kutaš, Europos investicinio banko metinė ataskaita. Ar pasiruošę? Antrasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Trečiasis už, prieš, susilaikę, atmesta. Originalus tekstas už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikę, E kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Aštuntasis už, prieš susilaikę priimta. Devintasis kompromisas už, prieš susilaikę atmestas. Originalus tekstas už, prieš susilaikę priimta. Dešimtas, kas už, prieš susilaiko priimta. B kompromisas aš, už, prieš susilaiko priimta. Keturioliktas už, prieš Pabandysim dar kartą. 14. Kas už? Prieš susilaiko. Elektroniškai turime pasitikrinti. Ar jau visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Atrodo, kad taip. Šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septynioliktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuonioliktas atkrenta, tad C kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. D kompromisas priimtas 23 už, prieš susilaiko priimta 24 už, prieš susilaiko atmesta 26 už, prieš susilaiko priimta 27 už, prieš susilaiko priimta 28 už, prieš susilaiko priimta. 29 už, prieš susilaiko priimta. 30 už, prieš susilaiko priimta. 31 už, prieš. Ar galėtume elektroniniu būdu pasitikrinti dėl 31? Balsavimas baigtas. Atkrenta šis balsavimas. Vis dėlto atkrenta. Originalus tekstas pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta, antroji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. Ar turime pasitikrinti dėl antrosios dalies 31? Ne, nereikia. Ir 18 e, dalis originalaus teksto. Atsiprašau, 11 dalis. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Tai reiškia, kad aš buvau teisi. 32. Už, prieš, susilaiko, priimta. E kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Trisdešimt septintas atsiimtas, F kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 38 už, prieš susilaiko atmesta. 39 už, prieš. 39. Ar galime balsuoti elektroninį? Ar dar kartą galime prabalsuoti? Už, prieš, susilaiko, atmesta. 40. Atkrenta. Originalus tekstas 14 už prieš susilaiko. Trisdešimt pirmas priimtas, keturiasdešimt antras atkrenta, keturiasdešimt trys už, prieš susilaiko atmesta. 44 už prieš susilaiko atmesta, 45 už prieš susilaiko atmesta, originalus tekstas už prieš susilaiko priimta, 46 už prieš susilaiko atmesta, originalus tekstas už prieš susilaiko atmesta. G kompromisas už prieš susilaiko priimta. 50 už Balsavimo sąraše aš skaičiau, kad 48 ir 49 e, taip pat yra pakeitimai, dėl kurių reikia balsuoti. Ar jie yra integruoti? Taip. E, tai buvo tuo atveju, jei atkrenta. 50 kas už. Against abstention. Priimta. 51. Už prieš susilaiko priimta. 52. Už prieš susilaiko priimta. Dėl 52 dar kartą. Ne visos rankos buvo pakeltos. Pone Fejau, ar jūs balsavot, ponas Žygo, taip pat atmesta? Originalus tekstas, kas už? 51 e, paragrafą originalus tekstas. Kas už? Kas už originalų tekstą? Prieš susilaiko priimta. 53. Kas už? Atsiprašau, čia yra dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko. Nežinau. Galbūt galime elektroniniu būdu pasitikrinti dėl 53. Priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. 54 už prieš susilaiko atmesta. 55 už prieš susilaiko atmesta. 56 už prieš susilaiko priimta. 57 už prieš susilaiko priimta. 58 už, prieš, susilaiko, priimta. 59 už, prieš, susilaiko, atmesta. 60 už, prieš, susilaiko, priimta. 61 už, prieš, susilaiko, priimta. 62 už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Kont vienas už, prieš susilaiko priimta, kont 2 už prieš susilaiko priimta, kont 3 už prieš susilaiko. Kont 4 už prieš susilaiko priimta, kont 5 už. Ar galėtume visus? įskaitant ir 15 už, prieš, susilaiko, jie visi patvirtinti. 15 už, prieš, susilaiko, atmesta. 16 už, prieš, susilaiko, priimta. 17 už, prieš, susilaiko, priimta. Už visą pataisytą tekstą pakeitimais. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar dėl rezoliucijos projekto pradedame balsavimą. Come on, keep on voting. Ar galime balsuoti, jei 11 jūsų nebalsuoja, mes nematome, ar jūs pakelite rankas ar ne. Taigi 10 iš jūsų pakelkite rankas. Šeši vis dar turi balsuoti, penki dar turi balsuoti, penki iš jūsų vis dar turi balsuoti, Ketvir... keturi turi balsuoti, trys, du, vienas. Kažkas vis dėlto nebalsuoja. Na kaip ten bebūtų, balsavimas baigiamas. Thank you. 31 už 4 susilaikę. Priimta. Voilà. So this is the first vote and then the second vote. What do you mean? There is a second vote, which is this. Yeah. It's nothing. No? Okay. okay. Now we go on. Dabar keliaujam toliau. Balsuosime dėl profesionalaus tarp valstybinių grinų eurų vežimo kelių transportų iš vienos eurozonos valstybės į kitą. Trečias pakeitimas. Kas už? Gal nuo 3 iki 7 galime balsuoti vienu bloku, kas už, prieš, susilaikė, visi priimti. 11 už, prieš, susilaikė, atmesta. 8 su žodiniu pakeitimu iki pabaigos už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Galime, ar, ar galime balsuoti dėl viso pakeisto teksto elektroniniu būdu? Baigiame balsuoti. Vieningai pritarta. Dabar balsuosime dėl teisė, kurios rezoliucijos. Pradedam balsuoti. Balsuokime, gerbiami kolegos. Kolegos, labai prašau. Balsuokime. Kviečiu paspausti jūsų pasirinktą mygtuką. Dar keturi iš jūsų turi balsuoti. Du. Puiku, baigiam balsuoti. 34 už. Na štai ir puiku. Dabar Balsuosime dėl Sofijos Okonį pranešimo. Balsuosime. Turiu perskaityti šį beitą. Šis tarybos reglamentas ir patvirtimo procedūra apima reglamentą dėl bendro sprendimo prieimimo procedūros, dėl eurų grinųjų gabenimo keliu. Tai yra susišalimis, kurios ketina įsivesti eurą. Įsigalios kovo 16 dieną šis dokumentas. Dabar balsuojame dėl išplėtimo e, e, taikymo. Dėl išplėsto šio dokumento taikymo. Ar galime balsuoti dėl viso dokumento? Baigiame. 35 kolegos balsavo už. Sveikiname ponę Okonį ir pereiname prie kito pranešimo. Ponios Okonį pranešimas dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų ateities. Pirmasis pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. A kompromisas. Tiesa, gavome aldę žodinį pakeitimą dėl A kompromiso. Ar visiems tinka toksai pakeitimas? Ar pritarėme žodiniam pakeitimui? Ar norite balsuoti dėl žodinio pakeitimo? Balsuosime atskirai dėl jo. Kas už žodinį pakeitimą, kas prieš susilaikė, atmesta. Dabar originalus kompromisas A. Kas už? Prieš. Susilaikė. Gal pasitikrinkim elektroniniu būdu. Originalus A kompromisas. Balsuokime. Ar visi spėjom balsuoti? Baigėme. Patvirtinta. B kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas už. Tiksliau turime ir čia žodinį pakeitimą, sako pirmininkė. Pranešėjas pateik, pranešėja pateikė šį žodinį pakeitimą. turime balsuoti dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, dėl paties žodinio pakeitimo, kurį pateikė pranešėjas, už žodinį pakeitimą. Prieš susilaikė Pasitikrinkim. Patvirtinta. Tai reiškia, kad kad dabar turime žodinį pakeitimą pateik, pranešiau žodiniam pakeitimui. Vieninga ES, kas pritarė šitam pakeitimui, už prieš susilaikė atmestą. Septintasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestą. Aštuntasis. Dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė atmestą Patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikė. Kolegos, kviečiu visus kelti rankas. Antroji dalis aštunto pakeitimo kas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim. Gal ir Alde atstovai pasirodytų ir pareikštų savo valią balsavimo metu. Na štai, baigiame balsuoti, nes regis jau visi spėjo patvirtinta. B kompromisas. Originalus tekstas tiksliau. Sako pirmininkas. Vienuoliktasis pakeitimas dabar kas už? Prieš susilaikė atmesta. 12 už, prieš susilaikė patvirtinta. 13 už, prieš susilaikė atmesta. 14 su žodiniu pakeitimu, pat, kurį pateikė pranešėja. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta.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 27 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 28 už, prieš susilaikė atmesta, 29 už, prieš susilaikė atmesta, 30 už, prieš susilaikė patvirtinta. Balsuojame dėl viso pakeisto teksto elektroninis balsavimas. negaliu matyti, kaip balsuoja Silvypt, mano matomumo laukas priklauso nuo to, kaip sėdi Korina. Taigi 26 kolegos balsavo už, 6 prieš. O dabar pereisime prie aštuntojo darbo tvarkės punkto, prie sutarčių teisės ir politinės galimybės sukurti Europos sutarčių teisę vartotojams ir įmonėms. Kolegės Pitikai nėra? Klausė pirmininkė. buvo ir išėjo, regisi. Na, negaliu suprasti šitų man rodomų ženklų, sako pirmininkė. New. Right, now we have a bit of quiet. Sirpa, are you ready? Sirpa, pasiruošus? Mes dabar aptarsime jūsų pranešimo ir pateiktus pakeitimus. Ar norėtumėt kalbėti? Ačiū. E, garbioji pirmininkė, atleiskite, aš buvau užsiemas kiek kitais reikalais ir netkreipiau dėmesio, nepakankamai dėmesio skiriau e, šiam dalykui. Noriu padėkoti visiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą, jų pastabas ir pakeitimus. Mes e, bandėme parengti tokių kompromisų paketą, kurie reikštų vieningą komiteto poziciją. Manau, kad e, jokių ginčytinų klausimų čia nėra. O vienintelės pastabos susijusios su paslaugų direktyva, kai kurie kolegos nenorėjo, kad ji būtų minima tekste, taip pat reikėtų labiau skirti paslaugų teikimą pagal egzistuojančią sutarčių teisę. Kalbant apie kitus jūsų komentarus, galbūt paminėsiu svarbiausius jūsų dalykus. E, sutarčių e, teisė yra puikus e, pasiūlymas ir šis paketas pasitarnaus tiek vartotojams, tiek um, Europos Sąjungai. Poveikio vertinimas rodo, kad toks teisės aktas suteiktų daugiau teisinio saugumo. Tai būtų puikia galimybė užtikrinti didesnę vartotojų apsaugą. Tai reiškia, kad e, bet kokie pasiūlymai susiję su sutarčių teise turėtų užtikrinti bent jau tokią apsaugą, kuri yra numatyta vartotojų teisų apsaugos direktyvoje nes vartotojų teisų direktyva e, bus priimta anksčiau nei sutarčių teisės direktyva. E, taip pat turime užtikrinti kuo aukštesnį vartotojų apsaugos lygmenį. Europos sutarčių e, teisė visada turi apsaugoti vartotojus. Komisija taip pat teiks pasiūlymus verslas verslui. Bus į teisės aktą įtrauktos ir galutinės paslaugos. Bus peržiūrėti sektoriniai teisės aktai. Taip pat Reikėtų numatyti galimybę įtraukti smulkių vartotojų aspektą. E, tačiau e, šį klausimą nagrinės numatyta ekspertų grupė. Tiek norėjau pasakyti. Ar šešėliniai pranešėjai norėtų tarti keletą žodžių Svenai, Katrin? No, I, I Aš tik noriu padėkoti pranešėjai už puikius posėdžius. Jokių kitų komentarų dabar neturiu. Okay, Catherine. Catherine. Thank you. Eh, My... Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai. Aš teigiamai vertinu pakeitimus ir kompromisinius pasiūlymus, kuriuos suformulavo nuomonės referentė. Kalbant apie poveikio vertinimą, apie jį kalbėjome Strasbūrę, manau, kad jis yra labai svarbus. E, kodėl tiek daug vartotojų nesirenka paslaugų įvairiose valstybėse? 72 procentai visų vartotojų paslaugą renkasi pagal kainą, o tik 20 procentų vartotojų paslaugą renkasi pagal sutarties sąlygas turime suvokti, ką mes veikiame ir poveikio vertinimas tame procese yra ypatingos svarbos. Ačiū labai. Aš esu Alde frakcijos šešėlinė pranešėja. Du dalykus norėčiau pastebėti. Pirmiausia, e, pasirenkamo pobūdžio charakteris šio teisės akto. Turime numatyti galimybę vartotojų pasirinkti, turime užtikrinti e, aukštus kokybės standartus. 17 pakeitime e, yra apie tai kalbama. Kita pastaba. Aš e, bendraudama su Jūri pranešėjui, su kuriuo dirbu daugelį metų, supratau, kad jis niekada nenorėjo kažkaip paveikti finansinių paslaugų e, direktyvos. Nes e, tiems pasiūlymams reikėtų visai kitokios teisinės bazės. Manau, kad e, tai e, yra teisingas požiūris. Mūsų komiteto nariai yra atsargus. Jie jaučia, kad e, jei įtrauktume finansinės paslaugas į šią direktyvą, tai reikėtų daryti labai atsargiai. Aš ne, visada pabrėžiau, kad niekada mes to nenorėjome, nes tai keltų um, didesnį samišį. Ar norėtumėte ir pasireaguoti, pabaigti? Uh, Ačiū. Aš manau, kad e, aišku Jūsų pozicija yra aiški. Norėčiau užduoti klausimą dėl finansinių paslaugų. Ar jūs jaučiate, kad, ar jūs manote, kad e, šios paslaugos turėtų būti visiškai um, išbrauktos, nepatekti į šios uh, direktyvos taikymo sritį? Ar uh, šį sprendimą turėtume priimti tada, kai jau turėsime poveikio vertinimą ir kai ekspertų grupė pateiks savo darbo rezultatus? Aš norėčiau, kad mūsų komitetas jau dabar dirbtų šią linkmę. Manau, kad finansinės paslaugas reikia įtraukti į šią direktyvą. Tuo tarpu pačiame pasiūlyme e, jokių nuorodų į finansinės paslaugas nėra. Taigi sulaukime poveikio vertinimo. Manau, kad e, finansinės paslaugos neturėtų būti įtrauktas į direktyvą. Teisės reikalų komiteto pranešėjas e, savo pranešime pateikė tokį pavyzdį, pavyzdžiui, motorinių transporto priemonių uh, avarija e, atsitinkanti ne buveinės valstybėje narėje, kas tokiu atveju turėtų prisimti e, atsakomybę. Jei, pavyzdžiui, e, aš ne jūs vairuojate savo mašiną, o aš vairuoju ir patiriu eismo įvykį kitoje šalyje, šios dalykus reikia sureguliuoti. Čia atsiranda kompetencijų kolizija. Ir aš manau, kad būtent tik tai tokiu atveju tas finansų paslaugas galima įtraukti į e, direktyvą, taip pat ir didmeninės prekybos aspektus. Okay, can... okay, 22 kovo bus balsuojama. Balandžio 11 jūrį komitete, plenarinėje gegužės mėnesios jau balsuosime dėl viso pranešimo. Dabar devintasis darbo tvarkės klausimas indėlių schemos. Pranešėjas yra kolega Piteris. Prašau. Ar pasiruošęs? Gerbiama pirmininkė, mielos kolegės, mėly kolegos. Indėlių garantijos Europoje yra tokia tema, kuri mūsų komitetui labai svarbi. Ir reformuodami finansų rinkas mes turime numatyti naujas reformą siekdami sukurti stabilesnės indėlių garantijų sistemas Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga pateikė savo pasiūlymą E, kuriam aš e, kai kuriais aspektais pritariu, kai kuriais aspektais nepritariu. Norėčiau pabrėžti kai kuriuos e, skirtumus. Pirmiausia, kalbėsiu apie koncepciją ir čia atsirandančius skirtumus, o po to kalbėsiu apie konkrečias detalės. Taigi, kalbant apie Europos komisijos koncepciją, ji numato taikyti universalumo principą visoms valstybėms narėms. Tai išaiškėjo po e, įvairių pokalbių su bankų atstovais, vyriausybių atstovais ir e, valstybės narės ir ekspertai pripažįsta, kad e, tokiu būdu neatsižvelgiama į bankų rinkų skirtumas, nes kai kuriuose valstybėse narėse indėlių garantijų sistemos funkcionuoja gerai ir čia jokių reformų daryti nereikia. Aš puikiai suprantu, kad komisija reikalauja vienodos indėlių garantijų sistemos visoje Europoje. Tačiau tas universalumo principas mano požiūrė neturėtų būti privalomas. Reikia atsakyti savo klausimą, ko mes siekime. Ir pirmiausia, siekime trijų maksimų. Pirmiausia, vienodos apsaugos. Antra, e, vienodo sistemų stabilumo. Trečia, jokių rinkos e, ir konkurencijos iškraipimų tarp bankų Tačiau šių trijų dalykų galima pasiekti ir numatydami ES vienodas žaidimo taisyklės, vienodus reikalavimus taikomus e, visiems bankams. Jei bus laikomasi vienodų reikalavimų, bus suteiktas e, didesnis lankstumas valstybėms narėms. Tai yra jų rankose bus nuspręsti, kaip jos ketina užtikrinti indėlių garantijų sistemų saugų veikimą. Kai kurios valstybės galbūt pasirinks kompensavimo sistemą bankroto atveju, kai kito, kitos galės pasirinkti, pavyzdžiui, Austrijos, Vokietijos arba Italijos modelius, kurie yra kiek kitokie. O mišrios e, sistemos, kurias tai propagavo kolega Šans, e, Sančias ir Ispanijos modelis, e, manau, kad galima taikyti ir jas. Mišri sistema numato ir banko gelbėjimo galimybę, ir in, kompensavimo indėlininkams galimybę. Taigi galima imtis tiek nelaimės padarinių šalinimo strategijos, tiek galime stengtis veikti prevenciniu būdu. Tuo tarpu to pasigendu komisijos pasiūlyme. Aš savo pasiūlyme e, numatau didesnę lėšų dalį skirti prevencijai ir atskiroms įmonėms. Tačiau tai turėtų vykti ne pagal tai, kaip kiekvienas bankas užsimano. Reikia užtikrinti, kad kiekvienas e, bankas turėtų pakankamą rezervą ir laikytųsi tų žaidimo taisyklių, kurios yra numatytos Europos sąjungos lygmenių. Tai reiškia, turime kontroliuoti lėšų iš fondo naudojimą ne tik uh, banko gelbėjimo atveju, tačiau ir užtikrinant prevencinius žingsnius. Tuo pačiu turime užtikrinti tinkamą indėlių garantijų sistemos stabilumą. Turime siekti vienodos apsaugos. Turime užtikrinti indėlininkams teisę gauti iki 100 tūkstančių eurų dydžio kompensaciją. Tam turi būti numatyti fondai. Komisija pasiūlė 1,3 procentus e, numatyti kaip leistinus indėlius. Aš manau, kad šis e, kiekis turėtų padidėti iki 1,5 procentų kai kalbama apie taip vadinamuosius faktiškai apsaugomus kiekvieno indėlininko indėlius. tie faktiškai apsaugomi indėliai yra kitokie nei visi indėlininkams priklausantys indėliai ir kol kas jie nėra, e, nepatenka į indėlių apsaugos sistemas. Junktinė karalystė jau yra suformulavusi e, savo sistemą, tačiau kitose valstybėse tokios sistemos kol kas nėra. Turime sukurti tokią sistemą, kuri e, taptų atspirties tašku ir pagal kurią e, būtų saugoma ne tik tai, kas, ką privalu saugoti. Mano supratimu, e, stabilumas čia yra svarbiausias. Tuo tarpu vertinant komisijos pasiūlymą, turiu pasakyti, kad 1,5 procentai stabilumo užtikrinimas um, apsaugotiems indėliams yra nepakankamas. Niderlanduose tas skaičius, skaičius kyla iki 23 procentų, Luksemburgė dar aukščiau. Tai reiškia, kad ne vienodas stabilumas yra užtikrinamas skirtingose valstybėse narėse. Tuo tarpu reikėtų saugumą suvienodinti. Junktinė karalystė mums jau parodė savo e, pavyzdį. Turime kalbėti apie uh, konkrečius žingsnius, kuriuos, kurių gali imtis tiek bankai, tiek konkretus piliečiai. Savo pranešime aš norėčiau numatyti ir paskatų sistemą, kuri leistų indėlius garantuoti kaip galima anksčiau. Manau, kad dabar negalima siūlyti faktiškai apsaugomų indėlių, nes nėra surinktas fondas. Sistemos, e, kol sukurs savo fondus, e, mokės pagal senąją tvarką. Ši sistema yra brangi. Turime sukurti daugiau paskatų pačioms rinkoms, kad jos imtųsi konkrečių priemonių ir apsaugotų tiek faktiškai apsau, aps, ir suteiktų vartotojams tiek faktiškai apsaugomus indėlius, tiek uh, užtikrintų ir visais indėlininkui priklausančiais indėliais grindžiamų indėlių saugumą. Turime numatyti, kas nutiks, jei sistema sušlubuos. Likščiau galvojome, kad reikia numatyti 20 darbo dienų trukmės laikotarpį kompensacijai išmokėti. Manau, kad e, šis terminas nėra tinkamas, todėl kad negalime tikėtis iš žmonių, kad jie 20 dienų lauks, kol gaus savo pinigus Galbūt, pavyzdžiui, tai galėtų padaryti tokie žmonės, kuri, kurie turi indėlius skirtingose bankuose, tačiau ne tie žmonės, kurie padės savo indėlius viename banke. Komisija siūlo šį kompensacijos išmokėjimo terminą sutrumpinti. Tačiau techniškai kol kas tai nėra įmanoma. Tuo tarpu Junktinė karalystė mano, kad ji turi pakankamai priemonių ir kad ji šį terminą sutrumpinti gali. Taip pat aš e, manau, kad reikia neduoti vartotojams tuščių pažadų. Jei mes numatysime tokius įsipareigojimus, kurių vykdyti bus neįmanoma, tai nu, atveju klientai nieko daugiau neveiks, kai, pavyzdžiui, sužinoja apie bankui grėsančią grėsmę, užplūs tą banką reikalaudami savo indėlių. Mes turime stengtis surasti aukso vidurį tarp e, galimo greičiausio išmokėjimo termino ir tikros realios garantijos, kad ta kompensacija tikrai bus išmokėta per nustatytą terminą. Iš esmės galėtume kalbėti apie septynių e, dienų trukmės kompensacijos išmokėjimo terminą, arba kitaip tariant, penkių darbo dienų išmokėjimo terminą. Sistema sistemos iki 2016 metų turi galimybę taikyti galiojantį 20 darbo dienų trukmės kompensacijos išmokėjimo terminą. Tačiau e, jos turi užtikrinti, kad kiekvienam klientui per penkias darbo dienas būtų išmokėti 5000 eurų dydžio sumos neviršijantis indėlis ar indėlio likutis. E, kita indėlio dalis turi būti sumokėta po 20 dienų. Manau, kad tokia sistema galėtų veikti Be to, e, ta pirmoji suma ir turėtų būti išmokama nedarant jokių try... patikrinimų ar tyrimų. Manau, kad tai yra geras atsakas toms valstybėms narėms, kurios dabar negali savo sistemų reformuoti. Tokiu būdu mes bandome sumažinti bankams nereikalingą administracinę naštą. Be to, komisija pasiūlė bendradarbiauti Europos indėlių garantijų sistemų kūrimo ir vienodinimo srityje. Yra numatyti numatyta galimybė vienai valstybei padėti kitai valstybei, jei jis susiduria su problemomis. Aš daug kalbėjau su kolegomis, su valstybių narių atstovais ir supratau, kad ši idėja vis dėlto nėra gera. Europos Sąjungo pasižymi skirtingomis bankų rinkomis, kurių rizika taip pat yra nevienoda. Ir jei e, vienos šalies e, banko klientų elgesys priklausys nuo kitos šalies bankų galimybės suteikti garantiją tam bankui, tai bus neteisinga. Kita vertus, aišku, gali atsirasti tam tikras interesas vienai valstybei paremti kitos valstybės banką. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė gali imti ir pagelbėti Airijai, nors, Airija, nors Junktinė karalystė e, nėra eurozonos e, narė, tačiau jai svarbu, kad kaimininė šalis būtų stabili. Todėl aš manau, kad reikėtų numatyti neprivalomojo pobūdžio bendradarbiavimo galimybę. Kitaip tariant, valstybė narė gali pasirinkti, ar ji suteiks paskolą kitos valstybės narės bankams atsidūrusiems sunkumuose. Tokiu būdu mes susilpninsime um, komisijos siūlomą prievolę. Turiu dar vieną pastabą. Kalbant apie bendradarbiavimą Europos lygmenių, reikėtų valstybėms narėms leisti kurti tarp valstybinės indėlių garantijų sistemas, nes gali būti taip, kad skirtingų valstybių bankų rinkos norės susijungti, tokiu būdu norėdamos užtikrinti didesnius rezervus um, bankroto, pavyzdžiui, atveju arba kompensavimo atveju. Jo labiau, kad bankai skirtingose valstybėse narėse jau dabar yra susiję tarpusavyje. Tačiau um, Šis tarpvalstybinis bendradarbiavimas taip pat turėtų būti neprivalomas, o pasirenkamas. Tiek norėjau pasakyti, norėjau tarti paskutinę savo pastabą, kalbant apie Norvegiją. Pirmiausia, norėčiau, aišku, padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų bendradarbiavimą. Aš reguliariai keičiausi nuomonėmis su visų frakcijų šešėliniais pranešėjais, nes e, manau, kad šis, ši paradigmų kaita, kuriant bendrą indėlių garantijų sistemą, turi vykti labai atsargiai. Aš tikiuosi, kad e, mano pranešime pateikiami pasiūlymai leis e, sistemoms e, būti lankstesniems. Ačiū. Ačiū. Šešėliniai pranešėjai, prašom. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Nedaug kas liko man pasakyti išklausius pranešėjo mintis. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra sveikintinas. Komisija siekia supaprastinti ir suvienodinti egzistuojančias sistemas ir suteikti daugiau saugumo vartotojams. E, tas ketinimas suteikti didesnę apsaugą vartotojams yra sveikintinas, sveikintinas ir siekis numatyti vienodus standartus visoje Europos Sąjungoje. Tačiau neturime perdėti siekdami tokio ypatingo harmonizavimo. E, kaip jau minėta, valstybių narių bankų sektoriai skiriasi ir, ir Todėl neturime atsisakyti dabar egzistuojančių bankų sistemų specifiškumo aspektų. Kalbant apie e, kompensacijos išmokėjimo terminą, e, manau, kad komisijos pas, teiktinas terminas nėra um, priimtinas, tas 1,5 procentų dydis taip pat yra nerealus. Mano supratimu, kai kas e, komisijos pasiūlyme nėra apgalvota rizika yra gerai pasverta, tačiau bendradarbiavimas e, tarp institucijų yra numatomas e, nerealus. Turint omenyje, kaip dabar bankų sistemos skiriasi, manau, kad komisijos pasiūlymai bus tiesiog neįgyvendinami. Ir pagaliau, iš esmės, bendrai vertinant, komisijos siekis suvienodinti sistemas yra nerealus. Reikia kalbėti ne apie suvienodinimą, o apie didesnio lankstumo suteikimą. Kolegos e, Simons e, pateiktas pasiūlymas ir yra e, tas ieškomas aukso vidurys tarp suvienodinimo ir lankstumo. Kaip Pėteris kalbėjo, reikia atsižvelgti į nacionalinius skirtumus ir e, nacionalinės realijas. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą. Pėteris Zimonas e, mus jau nuo pat pradžių rengdamas savo pranešimą įtraukė į darbus ir Mūsų pasiūlymai taip pat atsidūrė pačiame pranešime, kas aišku ne visada yra savame suprantamas dalykas. Aš visiškai remiu pranešėjo parengtą pranešimo projektą, o dėl kai kurių smulkmenų tikiuosi mums pavyks susitarti kompromisinių pasiūlymų ir pakeitimų formą. Ačiū. Peter, Šešėlinė pranešėja, regis, pirmiausia, turės galimybę kalbėti. Noriu prisidėti prie padėkos žodžių. Porą pastabų. Pirmiausia, visiškai aišku, kad finansų krizė sukūrė tokią situaciją, kai niekas nebesijaučia saugus. Turime atkurti smulkių indėlininkų pasitikėjimą. Turime teikti tokį pasiūlymą, kuris būtų tinkamas visai Europos Sąjungai. Mes siekiame numatyti tam tikras garantijas, kurios būtų taikomos tokiu atveju, kurio iš esmės mes netgi nenorime, kad jis realybėje įvyktų. Tai reiškia, kad mes norime e, akcentuoti prevencinę pusę. Ir čia yra e, būtent e, tam ir sugalvota ši kompensavimo funkcija, taip vadinamoji model paybox. Nepaisant to, mes e, turime dėje turėti omenyje tai, kad jei vis dėlto nutiks, kas turi nutikti, tai ateityje vis dėlto ir įvyks taip, kai nebegalėsime išgelbėti indėlininkų. Ir aš baiminuosi, kad net jei mes numatysime šias sistemas, tai galbūt ta šimto tūkstančių eurų dydžių kompensacija bus vis dėlto neįmanoma, bent jau pirmais direktyvos gyvavimo metais. Nes tokiai kompensacijai reikia solidžios e, bazės. Pavyzdžiui, Vokietijos taupomosios kasos galėtų bandyti užtikrinti indėlininko teisę į 100 tūkstančių eurų dydžių kompensaciją, e, tačiau neturėtume iš jų reikalauti nieko daugiau. Tačiau mes galėtume iš bankų institucijų paprašyti tai daryti laisvanoriškai. Didesnio bankų saugumo sukūrimas visada yra ribotas ir priklausomas nuo prognozuojamų grėsmių ir rizikų ir neprognozuojamų. Kartais gali nutikti taip, kad banko nebebus įmanoma išgelbėti. Todėl aš manau, kad turėtume numatyti naujas užduotis ir nacionaliniams bankų priežiūros institucijoms, kad jos e, stengtųsi užtikrinti E, vienodas sąlygas visoms e, bankų institucijoms. Manau, kad dar galėtume pagalvoti, kaip tiksliau suformuluoti tokią sąlygą. E, manau, kad nebūtų protinga įvardinti konkrečius bankus ar bankų įstaigas, tačiau turėtume kažkaip pasirinkti bendro pobūdžio formuluotę. Tačiau vis dėlto ta problema yra, ją įvardinti reikia. Uh, Aš vis galvoju apie taupomasias kasas skirtas būstui įsigyti. Vokietijoje jos yra brangesnės nei kitos taupomosios kasos. Tačiau, aišku, jos gali pasakyti, kad jos pritars direktyvoje numatytiems reikalavimams, jiems tos sumos bus priimtinos. tiek pranešėjas, tiek mano prelegentai e, išsakė daug minčių, kuriams aš irgi pritariu, kalbant apie penkių darbo dienų išmokėjimo terminą ir 5000 euro dydžių, dydžio sumą. Manau, kad tai galima padaryti. Manau, kad mes netoli finišo linijos. Reikalingas dar tam tikras derinimas, tačiau iš esmės mes jau beveik pasiekėme tikslą. Ir aš tikiuosi, kad e, mums jį tikrai ir pasiseks pasiekti. Ačiū, Svenai, prašau. Ja. <clears throat> Ich will jetzt nicht. Aš nebekalbėsiu e, ilgai, nesikartosiu, tačiau noriu pasakyti du dalykus Irgi papildyti prieš mane kalbėjusiuosius. Viena vertus, finansų krizė ir kai kurių valstybių narių bei ES deklaracijos parodo, kad indėlininkų apsauga finansų rinkoje yra labai nepakankama ir kebli. Kita vertus, kalbant apie indėlių apsaugas, indėlių garantijų sistemas, mano supratimu e, yra nėra balanso tarp to, kad indėlininkui turi būti išmokėta iki 100 tūkstančių eurų dydžio kompensacija. Ir nenumatyta tokia galimybė, kas nutiks, jei bankas tikrai susidurs su dideliais, didelėmis problemomis. Man atrodo, kad gali būti tai, taip, kad šios sistemos visiškai nesuveiks reikėtų numatyti bankininkystės e, rezoliucijos taikymą. Mes perkame katę maiše, nes e, iš tikrųjų nebežinome, kaip indėlių garantijos indėlininkams bus teikiamos ir ar jos tikrai užtikrins tinkamą stabilumą. Kitas svarbus dalykas Jei kalbėsime apie prevenciją, manau, kad prevencijai skiriamos priemonės neturėtų būti mažesnio masto nei dabar taikomos, nes priešingų atveju mes nubausime tuos, kurie dirba gerai. Kaip tik turėtume sukurti tokias paskatas, kad būtų imtasi prevencinių veiksmų ir tai vyktų savanoriškai, o ne būtų e, naikinami nelaimės padariniai jau nelaimė įvykus. Noriu paklausti, ar komisijos numatytas rizikos išplėtimas yra susijęs su bankų verslo modeliu. Pavyzdžiui, taupomosios kasos e, skirtos būstams dažnai yra kiek kitokios e, rizikos kategorijos nei investiciniai bankai, tačiau jos taip pat teikia indėlių saugojimo paslaugas. Taigi 11-ame, pavyzdžiui, straipsnėje reikėtų tinkamiau formuluoti uh, rizikos profilio skirtumus. Noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą su šešėlinės pranešėjais, noriu padėkoti už puikius pokalbius. Aš tikiuosi, kad mes ir toliau glaudžiai bendradarbiausime ir būtų įdomu sužinoti, kokia komisijos nuomonė, kaip ji ketina koreguoti indėlių garantijų sistemas. pagal bankų rezoliucijas. Thank you, Anne. Thank... Ačiū. Ana. Ačiū, laiko praėjo daug. Reikėjo tikrai labai pagalvoti, rengiant pranešimą šią svarbę temą. Matome, kad E, grinųjų pinigų srautų judėjimas yra didelis. Žinome, kokius padarinius paliko krizė. Ir indėlių garantijų schemos yra tikrai labai aktualus šiai dienai klausimas. Svarbu e, priimti tinkamus sprendimus, kad būtų išvengta visiškos bankų krizės. Gaila, kad nebuvo E, didesnio geografinio pasiskirstimo tarp šešėlinių pranešėjų. Tai iškelia šiek tiek susirūpinimo. E, šiuo atveju galbūt buvo labiau atsižvelgiama į vienos šalies prioritetus, šiek tiek paliekat nuo šaly kitas šalis. Na, va, vakar girdėjome pamastymų šią temą. Žinau, kad Vokietijoje netrukus tos schemos bus įdėktos. Ir tai yra svarbu. Mums Svarbu, kad ir kitos šalis pritartų siūlymams. Kartais atsitinka taip, kad e, matoma parlamente, kad jeigu Vokietija, Junktinė karalystė, tai jeigu tų šalių atstovai siūlo kažkokius dalykus, tai kiti automatiškai balsuoja prieš. Būtų gerai to išvengti. Kai dėl laiko, e, kai dėl, e, kai dėl darbų kalendorius, aš manau, kad 20 dienų yra per ilgas laikotarpis, 5 dienos per trumpas. Aš Maničiau, kad reikėtų numatyti kokį nors septynių dienų, pažiūrėjau, laikotarpį. Apie tai kalbėjo komisija trialogo sustikimo metu. 5 tūkstančiai eurų žmonėms turi būti išmokėta trumpuoju laikotarpiu. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus žingsnis. Tačiau praktiniu požiūriu remiantis žmonės nulatos turės užtikrinti, kokia yra bankų padėtis ir žlungančių bankų atveju. Nuolatos reikės pastikrinti e, visiems, ar vienas ar kitas žmogus gavo, gavo savo indėlio dalį ar ne. Dėkoju, kad pasižiūrėjote, kad atkreipėte dėmesį į tai, kas, kas, kas kas buvo numatyta dėl galimybės dėkti pasirinktą sistemą, kad dėl to 1,5 procentų tai yra didžiulė pinigų suma. Mes turime atsižvelgti į tą faktą, kad bankai prašomi jau sukaupti nemažai likvidumo priemonių, o mes ketiname jų prašyti sukaupti dar daugiau likvidumo priemonių, didesnį kapitalą, kad galėtų garantuoti indėlius. Ir gali atsitikti taip, kad bankai didins savo mokesčius, sakydami, kad mums reikia dėkti naujas apsaugos priemonės ir mums tai kainuoja. Valstybės narėse, kai kuriuose galbūt žengiama konkreštesnių žingsnių šią linkme. E, vienu, vienur e, yra šalių, kur dėgiama kontrolė ir vadinamoji eksante ir ekspost. Jeigu Pavyzdžiui, atsitikti. E, e, ir labai smagu, kad buvo paminėta tokia savoka kaip išimtinė tvarka mokama suma. Na, jeigu atsitika taip, kad, pavyzdžiui, mirė jūsų sutoktinis, o sąskaita yra blokuojama, tai gali atsitikti taip, kad jums skubiai reikia pinigų. Ir jeigu a, panaši situacija ištinka koks nors labai turtinga indėlininką, na, aš nežinau, ar tas, kuris turi 2 milijonus sąskaitoje, turi sulaukti tokios pat pagalbos, kaip tas, kurio indėlis yra žymiai kuklesnis. Galbūt reikėtų dar kartą peržvelgti laikotarpį, per kurį išmokami pinigai ir išmokamos sumos dydį. E, galimybė skolintis iš užsienio banko yra irgi, sakyčiau, išmintinga priemonė. Paminėjote Norvegijos pavyzdį. Čia, sakyčiau, turėtume elgtis lankščiau. Norvegijoje bankų yra nedaug. Jie aptarnauja pirmiausia savo šalies piliečius. Aš labai atvirai žiūriu galimybę bendradarbiauti su Norvegijos bankais. E, žmonės paprastai ten turi nemenkus indėlius. Ir galbūt būtų galima su bankais bendradarbiauti, numatant daugiau lankstumo. Tačiau dėl vietos administracijos struktūrų aš esu mažiau lanksti negu jūs. Prieš, žinau, kad kai kuriems bankams aš dirbau su tomis struktūromis ir aš manau, kad vietos politikai turėtų labiau domėtis tuo, kas vyksta jų apygardose esančiuose bankuose. Pavyzdžiui, reikėtų prižiūrėti geriau, kaip juda pinigų srautai ir, ir kam jie panaudojami. Ačiū, kad buvo atsižvelgta Junktinės karalystės problemas, jas bus gal galima apžvelgti ir kitoje šviesoje. Dabar dėl Vokietijos. Puikiai suprantu jūsų garantijos, jūsų garantijos, taip vadinamas, savišalpos sistemą. Jūs norite, kad būtų užtikrintas toks pat finansavimo lygis kaip kitur. Tačiau, jeigu norite turėti tokią garantijų sistemą, kuri leistų padėti įmonėms ir daugiau kapitalo padėti į banką, kuris turi sunkumų o, ir nepradėti normalios likvidavimo procedūros, tai tuomet, aišku, ta kilanti rizika yra visai kitokia negu ta rizika, kurios imatės suteikdamas kreditą kažkam, kam bankas perskolina tuos pinigus. Kitaip tariant, tas garantijas, tas savišalpos vadinamasias garantijas galite pasin, pa, panaudoti, pasinaudoti. Ir tuomet sunkumų turintis bankas gali veikti toliau. Kitaip tariant, tas nėra visai tas pat, kas pateikti likvidumo priemonės tuo metu, kai bankas jau yra likviduojamas. Aš manau, kad tuomet rizikos įvertinimas pagal 89 straipsnį neturėtų būti nulinis. Bankai turinčiuose sunkumų, bankai turi sunkumų turėtų sugebėti veikti, tačiau reikėtų atsižvelgti tai, kokius sunkumus jie patiria ir kiek jie gali veikti. 27 valstybėse narėse svarbu numatyti vienodas sąlygas. Aš gal ne viską teisingai supratau, sako pranešėja. E, bet bent jau stengiausi. Na, ačiū už tą jūsų kartu atliktą darbą. Ir paskutinis dar klausimas. Vėl apie tas 27 valstybės narės. Gaila, kad šis dokumentas išverstas mus pasiekė tik šiandieną. Mes penktadienį vakare gavome vertimą į anglų kalbą. Tačiau jau sakiau, kad pirmiausia, tas seksas rodo pakankamai germaniškas, o dirbti turim visi kartu. German, I, I, I, no... Na, puiku, sako pirmininkė. Kodėlgi ne, gali būti ir šitaip. Right, little... Pabaigėme tą diskusiją ne į mikrofoną. No, Pirmininkė, žinau puikiausiai, turiu kalbėtojų sąrašą. Bent kartą šį turiu iš anksto. Norėjau pasakyti vieną dalyką, kuris man ypatingai rūpi. Jis yra minimas 12 straipsnėje, 1b straipsnėje originalioje direktyvoje. Ten yra kalbama apie sąskaitą specialioms aplinkybėms. 41 punkte taip pat apie kai kalbama. Aš žiūriu šiek tiek kitaip negu vykiai šį klausimą. Man labai rūpi šis aspektas. Aš žinau, kad žmonėms nutinka taip, kad jie tiesiog ar nespėja lėktuvą, ar dar kažkas atsitinka, ar tenka sėdėti tamsoje, nes negali susimokėti kažkokių mokesčių dėl susiklošysių aplinkybių. Aš manau, kad 12 mėnesių apribojimas gali būti problema. Pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsite į vadinamąją executor account. Gali būti tikrai labai sunku taikyti apribojimus, nes yra žmonių, kurie nesugeba surasti e, galimybių gauti pinigų. Aš mastau apie tą 12 mėnesių laikotarpį ir galvoju, ar dėl to negali kilti problemų. Na, suprantu, kad jeigu jūs esate sveikas, savo sąskaitas prižiūrite tvarkingai, turite pinigų ir turite bent porą šimtų sąskaitų, kurias galite dėti savo pinigus, jeigu jų turite daug, tai yra ne tas variantas, kuris būtų prieinamas, pavyzdžiui, testamento valios vykdytojams. Peteris norėjo kalbėti, prašau. All, um, jokes or anything like that, so I'm... Noriu sureaguoti į kai kurius e, juokus. Piterį, kai Northern Rock jungtinėje karalystėje sužlugo, e, buvo iškelta ta mintis, kad turime stengtis e, sukurti didesnį pasitikėjimą bankais. Tačiau iš tikrųjų bankams buvo pompuojami tie pinigai, kuriuos galbūt buvo galima panaudoti išmokėti indėlius. Manau, kad e, būtent tokiems dalykams turi būti skiriamas e, ypatingas dėmesys. Turime kalbėti apie visos procedūros e, harmonizavimą. Turime numatyti tokias schemas, kurios e, tiktų visiems atvejams ir turime numatyti skirtingus taisyklės, kad, ne, ne, kad garantijos būtų užtikrinamos vienodai. Kalbant apie likvidų turtą, e, kai kurios valstybės juos turės, e, o kai kurios ne. Aš šiandien skaičiau Vokietijos žurnalą Špygelį. Čia buvo kalbama apie krizę ir tikrai e, dalykai ir situacija yra labai rimta. Ildiko, yes. Ildiko ar jūs prašėte žodžio? E, nagyon rövid megjegyzésem lenne. E, csatlakoz. Dėkuoju. Taip, aš pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms, kurie kalbėjo apie tai, kad uh, kai kuriuose valstybėse narėse iškyla tam tikros rizikos faktorių. Tačiau kai, kurie, kai kuri kilanti rizika nėra labai e, didelė. Pavyzdžiui, kai, kai kuriems bankams aš manau, kad e, mes turime kalbėti apie priežastis. Aš manau, kad e, būtų tikslinga turėti atskiras nuostatas atskiroms sritims. Kitas aspektas, kurį jūs e, palėtėte, yra 1,5 procentų slengstis, tačiau tikslinis lygis 1,5 procentų. Pavyzdžiui, kai bankai suteikia paskolas būstui ir aš pateiksiu pakeitimą, taip pat sumų apskaičiavimas. Čia taip pat aš pateiksiu dėl atitinkamų procentinių dalių e, pakeitimą. 11 straipsnio trečia dalis. Bet aš e, taip pat turiu čia e, tam tikrų e, minčių, kurias pateiksiu kaip pakeitimus. Udo. Aš e, negaliu nepasakyti vieno dalyko. Mielos kolegės, mėly kolegos. Kiekvieną kartą nagrinėdamas Bazelio pasiūlymus arba nagrinėdamas komisijos pasiūlymus susidarau tokį įspūdį, kad mes labai intensyviai turime rūpintis tais, kurie likščiau nekėlė jokių problemų. Tuo tarpu labai nedaug jėgų skiriama, skiriame ten toms rytims, kurios tikrai nusipelno mūsų dėmesio. Turime prisiminti, koks mūsų tikslas, o tikslas yra supaprastinti gyvenimą vartotojams. Vartotojai turi e, greičiau gauti norimas paskolas, kad mūsų finansų institucijos būtų stabilios, kad būtų paprasčiau e, išduodami kreditai. Turime atsižvelgti į mūsų bankų sistemų skirtumus, nes toje įvairovėje atsiveria ir naujos galimybės. Juo monolitiškesnis yra bankas, tuo didesnės dė... grėsmės jo veikloje gali atsirasti. Tačiau, jeigu mes kalbame apie bendruosius ES saugumo standartus, tai mes tikrai siekiame pažangos. Noriu išreikšti savo paramą pranešėjui, didelis e, komplimentas jam, nes jis bandė sujungti labai skirtingus e, komponentus, užtikrindamas didesnę vartotojų apsaugą. Jei mums tai pavyktų, tai šis Pėterio Simono pranešimas taps istoriniu, nes jis pabrėž, kaip mes be puolimo galime e, suteikti daugiau saugumo jei reikalingas e, derinimas, tai, tai nieko nuostabaus, e, deriname visus pranešimus. O aš, būdamas koordinatoriumi, noriu dar kartą padėkoti Pėteriui Zimonui ir visiems, kurie bendradarbiavo rengdami šį tekstą. Uh, uh, Dėkuoju. Na, taip Nu, turime siekti, kad teisėkūros proceso dalyviai būtų traktuojami vienodai. Aš norėčiau užtat užduoti klausimą komisijai, ar jie turi ką nors ką nori pasakyti dėl tų dokumentų. Mes norime užsitikrinti, kad teisėkūros proceso dalyviai visi gaus reikiamus dokumentus. Ar bus kažkokių naujų judėjimų, ar turime komisijos atstovą savo salėje? Taip, prašau. Žodis jums. Dėkoju už man suteiktą žodį. Aš nenorėčiau detaliai komentuoti dokumentų, kurie buvo pateikti tarybos darbo grupiai. Ypač e, norėčiau pabrėžti, kad pranešėjas gavo šitos dokumentus ir galite susipažinti. Norėčiau trumpai grįžti prie to klausimo, kuris buvo minėtas sąsąją tarp bankų rezoliucijos ir indėlių garantijų schemų. Norėčiau pasakyti pirmiausia, kad komisija šią sąsąją jau yra įtraukusi savo pasiūlymus, nes siūlyme be kita ko yra sakoma, kad visi e, šios schemos fondai gali būti panaudoti finansavimui e, perduoti, pervesti depozitams į kitą finansinę instituciją. Šiuo požiūriu vienintelis apribojimas yra ta, kad gali kilti tam tikros e, rizikos dėl apmokėjimo. Tai yra svarbu išsiaiškinti, ar bindikus galima imti iš kito šaltinio ar ne. E, tai yra ta priemonė be kita ko, kuri yra minima e, ir bankų rezoliucijose. Ką reiškia? E, šis indėlių perdavimas. Tai reiškia, kad iš vieno banko tie indėliai yra perduodami į kitą. Pavyzdžiui, bankų susijungimo atveju. Tuomet keičiasi e, kreditorius, kuris turėtų išmokėti šį indėlį. Jeigu bankas padalyjamas į du taip vadinamą gerą ir blogą banką. Blogasis išnyksta, o gerasis toliau dirba su klientais. E, tuomet juridinė, juridinės, juridinės asmuo, tas gerasis bankas tęsia toliau savo veiklą. Jeigu teisingai suprantu, sako kalbėtojas, po krizės buvo įvesti nauji E, įsigijimo bankų modeliai. Tuomet indėliai perkeliami iš vienos institucijos į kitą. Visa tai jau yra numatyta komisijos siūlyme. Na, be abejo, buvo sulaukta kritikos dėl šito. Valstybės narės išsakė tokius savo pastebėjimus. Na, iki šiol nebuvo įmanoma banko rezoliucijos siūlymo priimti dėl e, indėlių garantijų schemos. Mes 15 metų turėjom indėlių garantijų schemas, tačiau banko rezoliucija yra kažkas tokio, dėl kurio diskutuojama dviejus, trejus metus ES. Mums reikia daugiau skaičių, mums reikia pasikonsultuoti su procesų dalyviams, e, su dalyviais ir su tais, kurie dalyvauja indėlių garantijų schemose. E, mes turėtume pasakyti, kad jau šis veitas yra nuveiktas, sistema veikia. Jeigu procesų dalyviai, parlamentas ar valstybės narės norėtų kartu sutelkti savo pastangas, dėgiant indėlių garantijų schemas ir bankų rezoliuciją. Mes esame pasirengę padėti, kadangi siūlyme tai jau yra numatyta. Mes e, su malonumu galime padėti tas bendras pastangas tel, telkti. E, tuo būtų galima galbūt išvengti, kad indėlių garantijų schema būtų blokuojama. Na, paskui galbūt dar numatyta bankų rezoliucijų papildomų sąlygų, o dabar dirbame tam, kad išvengtume tokios situacijos, kad uh, procesas būtų blokuojamas ir norime įtraukti iš tai vis, į tai visus teisėkros procesų dalyvius. Pirmininkė, ačiū. Aš norėčiau paklausti, ar tokie dokumentai ateityje irgi ir toliau bus teikiami ekon sekretoriatui. Tuo būdu mes galėtume tos dokumentus perduoti visiems suinteresuotiems parlamento nariams, nes, kaip girdėjote, čia yra kolegų, kurie nėra pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai, bet jie domisi šiomis temomis. Dėkoju. Piterį, ar norėtumėt pakomentuoti? Tik ne per ilgai prašom, nes dar turime porą klausimų darbo tarkiai. Baigdamas noriu padėkoti už visų kolegų mintis. Porą trumpų pastabų reaguojant į jūsų išsakytas mintis atsiranda nuogastavimas, kad Britai ir Vokiečiai rengia su, rengiasi suokalbiai, tačiau taip nėra. Šiandien pasigirdo ir kritiškų minčių dėl atskirų savivaldybių ir bendruomenių įtraukimo į šias sistemas, tačiau tai pasiūlė prancūzai buvo siūloma į schemų taikymo sritį įtraukti 50 gyventojų turinčių bendruomenės. Vokietijoje tokios bendruomenės netgi nebūtų kompetentingos e, garantuoti indėlius. Kalbant apie tikslą, buvo kalbama apie 1,5 procentų tikslinių finansinių išteklių lygį. E, mano pasiūlymas būtų per 15 metų siekti šio išteklių lygio. Galėtume iš pradžių pasirinkti vieno procento lygį, siekdami mažiau apkrauti mūsų bankus. Aš suprantu, kad siekiant sumažinti arba išvengti konkurencijos iškraipimo ES viduje, reikėtų imtis panašių žingsnių, nes mažesniems bankams reikėtų taikyti mažesnės maržas. Tačiau turėtume stengtis apsaugoti ne tik mažus, tačiau ir didelius bankus. Turime stengtis, kad ta metinė apkrova nebūtų per didelė bankams. Taigi, Manau, kad mums niekada nepavyks e, rasti idealaus atsakymo, tačiau galėtume pasistengti e, surasti geriausią įmanomą būdą užtikrinti stabilumą. Ar reikėtų atsisakyti 1,5 procentų tikslinio finansinių išteklių lygio? E, galbūt reikėtų sumažinti jį trečdaliu. Manau, kad jei tai pasitarnautų geriems tikslams, tai būtų galima ir padaryti. Aš manau, kad reikėtų kalbėti ne apie dešimties metų laikotarpį, apie penkiolikos metų laikotarpį. Ir tuo tarpu būtų taikomas linijinis metodas ir jei bankams šią, šį naują krūvį padalinsime per penkiolika metų, tai kiekvienais metais didinamas krūvis auks visiškai nedaug ir tokiu būdu atsižvelgtume į visų poreikius. Kalbant apie eksantę ir ekspost e, vertinimą, krizė parodė, kad pažadai pradžios fazėje gal ir nuramins kai kuriuos, tačiau Jei iš pat pradžių bus nepakankami rezervai, o krizė mus vėl ištiks ir nebus įmanoma užtikrinti tinkamų kompensacijų indėlininkams, tai atsidursime tokioje situacijoje, kuri apnuogins schemos trūkumus. Turėtume vengti tokios situacijos, turėtume taupyti sveiku protu. Kiekvienas pilietis taupo, jis ruošiasi senatvį, galbūt nori investuoti, galbūt sudaro traudimo sutartį ir kasmet, kas mėnesį atsiprašau, kažkokios, kažkokias įmokas įneša į savo sąskaitą. Mes turime pagalvoti ir apie eilinius piliečius, apie jų kasdienį gyvenimą. Ir paskutinė pastaba susijusi su atskirų bankų įnašais. Komisija pateikė pasiūlymą kaip pavyzdinį pasiūlymą ir aš, jiems, aš jam pritarčiau, tačiau Manau, kad kiekvienas bankas turėtų pats apskaičiuoti, kokią dalimi jis prisidės prie tikslinio finansinių išteklių lygio, kad būtų užpildytas tas bendras rezervas. Manau, kad šioje procedūroje turime palikti kuo daugiau lankstumo patiems bankams. Nenoriu įvardinti at, atskirų bankų pavadinimų, tačiau e, kalbėdama su bankų ekspertais e, aš e, supratau, kad e, kiekvienam bankui reikia skirtingų taisyklių. Mes negalime lyginti karališkojo Škotijos banko ir kokio nors kito mažo banko. Man iškyla taip pat klausimas, ar komisija atsižvelgia į tuos bankų skirtumus. Todėl 11 straipsnio trečia dalis ir numato e, galimybę pačioms valstybėms pasirinkti tikslinį lygį, reguliuojant jį pagal savo banko profilį. Tas procentas gali būti nuo 10 iki 300, nuo 10 iki 350. Ir šis skaičius turi būti pasirinktas ne kažkaip nepagristai, tačiau atsižvelgiant į konkrečių bankų realijas, į tai, kiek kiekvienas bankas e, gali nukrypti nuo to pavyzdinio modelio. Taigi čia mes vėlgi laikysimės e, europinių standartų, tačiau ir suteiksime bankams kaip galima didesnį lankstumą. Uh, Dėkuoju. 23 kovo yra paskutinė pakeitimo teikimo diena, gegužės 9 diena bus balsuojama parlamente, o komitete, o gegužės mėnesį plenarinėje sesijoje 17. Dar buvo tokis klausimas dabar draudimo garantijų sistemos. Prašom, Piterį. Much, yeah, and, uh... Dėkoju. Ką tik kalbėjome apie bankų garantijų, indėlių garantijų schemas Norėčiau pasakyti, kad draudimų garantijų sistemos nėra tokios pat kaip indėlių. Yra žmonių, kurie mano, kad draudimo produktams nereikia jokių garantijų. Aš nesu vienas iš tų žmonių. Žmonės dabar moderniame finansų pasaulyje gali tikėtis iš siūlomų produktų tam tikro saugumo. Tad e, tą ir turime užtikrinti. Jie E, laukia, kad tie produktai, dėl kurių sudarė sutartis, bus saugus. Jie, aišku, gali žvelgti į tai, kiek tie produktai yra saugus, jie gali atsižvelgti į tai, ką sako politikai, kai kurie indėlininkai valstybėse narėse dar ir dabar sunkiai atsirenka, kas yra už ką atsakingas ir į ką kreiptis. Čia Europa gali suvaidinti esminį vaidmenį. Ir reikėtų tą e, sritį geriau sureguliuoti. Yra komisijos dokumentas, kuriame kalbam apie tai. Galiu pritarti daugeliu dalykų, kurie ten pasakyti. E, tai nors skirtumų esame dar. Aš manau, kad reikia, kad ES tam tikrame lygmenyje įsikištų į šiuos reikalus. Reikėtų Europos Sąjungos draudimo garantijų schema. Aš manau, kaip prieš tai kalbės kolega, kad garantijų e, sistema yra pakankamai įvairi, mums reikės sutvarkyti, galbūt nereikėtų e, jos visiškai suvienodinti, tačiau koordinuoti veiksmus, konsoliduoti juos reikėtų. Aš taip pat manau, kad mes turėtume spausti savo priežiūros institucijas ir sistemas, nes būtent šios sistemos turėtų būti atsakingos už tai, kas vyksta ir turėtų sugebėti kontroliuoti draudimo įmonės, užtikrinant, kad jos dirbtų e, taip, kaip turėtų. Aš manau, kad reikia siekti taip pat ir taisyklių harmonizavimo, kad nacionalinės draudimo garantijų schemos būtų harmonizuotos, ar pasiremti visų patirtimi. Pavyzdžiui, e, Slovakijos, e, Slovakijoje draudimus turi pasirašęs asmuo, turi turėti tas pačias teisės savo šalyje ir kitoje šalyje, jeigu nori gauti ati, e, draudimo išmoką atitinkamą. Taigi apsaugos lygis turėtų būti vienodas visose šalise priklausomai nuo tokios draudimo sutarties, kokia buvo pasirašyta. Reikia taip pat išsiaiškinti, kokios draudimo schemos e, ir sistemos veikia gerai, kokios ne. Ir taip pat numatyti, kas atsitinka tada su klientais, jeigu draudikas bankrutuoja. Taip kartais nutinka, dėja. Aš manau, kad svarbu e, numatyti galimybės, kad žmonės galėtų gauti jiems tenkančias išmokas ir kad jie neprarastų savo draudimo indėlių. Draudimo įmonės turėtų gebėti mokėti draudiminių įvykių atvejais ir turėtų atlyginti viską, kas numatyta pagal draudimo sutartį. Aš teigiamai žiūriu į tai, kad galima būtų apimti ir smulkės ir vidutinės įmonės, smulkės verslo įmonės. Su komisija dar turime taip pat čia diskutuoti dėl proporcingumo. Aš, turime numatyti ribinius lygius, kol kas neturime apibrėžimų dėl to, kas yra smulkios ir vidutinės įmonės ir dėl to, kaip jos turėtų būti draudžiamos. Aš manau, kad komisija galbūt galėtų čia tema pateikti kokiu nors pasiūlymu, o kol kas norėčiau pasakyti štai ką. Nežinau, kaip į šias temas įtraukti smulkės ir vidutinės įmonės. Galbūt reikėtų steigti specialų fondą, ex-ante fondą. Jis galėtų veikti ir galbūt jis galėtų būti skirtas tam, kad būtų galima apdrausti įmonės ir pateikti joms piniginės lėšas, kurių joms reikia. Ne visos valstybės narės turi vadinamasias ex ante schemas, kurių iš anksto yra įnešamos lėšos. Ir, na, galėtume kelt klausimą, ar verta rytis tokias schemas. E, draudimo sritis kol kas yra tvarkoma pagal subsidiarumo principą. Aš manau, kad ateityje taip irgi turėtų būti. Svarbiausia yra tai, kad draudimo schema veikia ir svarbu, kad e, taisyklės būtų visur tos pačios, kad ir kur klientas ar draudimo paslaugų vartotojas benuvyktų. Tam taip pat reikalinga tinkama priežiūra. Europinė agentūra, kuri galėtų tikrinti, kaip veikia draudimų sistemos ir, ir, ir svarbu taip pat užtikrinti keitimasi gerą praktiką. Na ir galiausiai galima būtų panaudoti tais pačiais aktyvais šioms sistemoms e, finansuoti arba iš anksto joms finansuoti. Norėčiau išgirsti, ką apie tai mano kiti pranešėjai. Dėkoju, pirmininkė, ačiū, Piterį. Jean-Paul, jūs norėtumėt pasisakyti, regisi. Bien, merci, madame. Dėkoju, ponė pirmininkė. Otmar Karas labai intensyviai dirba po šitų e, katastrofų ir aš norėčiau dar pateikti kai kuriuos komentarus Piteriui. Aš, Hokmarkaras mano, kad e, nereikia e, harmonizuoti šitų dalykų ir kad e, draudimo kompanijos turi išlaikyti savo specifiškumą valstybėse narėse. Tas pats pasakytina apie minimalų harmonizavimą. E, apie garantijų ir draudimo sistemas, kad tai turi būti daroma tik tai esant e, e didžiausiai businybei, taisyklė turi būti kilmės taisyklė ir e, apsaugomi turi būti vartotojai, o ne įmonės. Ir e, taikymos rytis turi, būti, turi apsiriboti gyvybės draudimu. Taip pat e, E, mokesčių mokėtojams rizika turi būti kaip galima mažesnė, o europinė ir nacionalinė kontrolė turi būti sustiprinta, reikia taip pat sustiprinti bendradarbiavimą tarp priežiūros struktūrų ir Europos profesinių pensijų ir draudimo e, institucija taip pat turėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį. Toliau e, išimtis, ponas Kineris sakė, kad prieš, ponas Karas mano, kad dėl e, finansavimo aspektų sprendimai turi būti priimami subsidiarumo principų valstybėse narėse. Ponas Hokmarkaras taip pat atkreipė dėmesį į tai. Beje, e, ponas Skinner mini įvairius modelius, o Hokmarkaras pažymi, jog e, sutartis gali būti perkelta į kitą e, bendrovę išlaikant testinumą sutarties. Toliau e, apibrėžimai dėl mokumo, taip pat dėl atsakomybės. Šitie dalykai kol kas dar nėra iki galo aiškus, todėl šiuose srityse nebus siūloma naujos teisėkuros, naujų teisės aktų. Ponas Skinner įtraukia draudimo tarpininkus, tačiau ponas Karas su tuo nesutinka, jisai mano, kad garantijų sistema neturi jų apimti. Dabar galutinė uh, data, iki kada kompensuojama turi būti vartotojams. Ponas Karas mano, kad jinai turi būti pakankamai. Pakankam, kad tai turi būti pakankamai plati nuostata, kuri apima daug atvejų ir, pavyzdžiui, tos atvejus, kuomet kreipiamas į teismą ir galiausiai vartotojų apsauga turėtų neapimti žmonių, kurie tiesiogiai dirba draudimo kompanijose. Tai keletas E, pastabų, kurias ponas Karas norėjo pateikti ir kurias aš pateikiau. Ačiū labai, Oneris. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū ir Piteriui. Kaip visada, manau, kad e, parengė puikų pranešimą. Noriu atkreipti keletą dėmesio į pranešimo projektą. Aš e, manau, kad Svarbu, kad tu paminėjai, jog draudimai yra kiek kitokio pobūdžio garantijos nei investicijos. Ir mes turime trijų skirtingų tipų teisės aktus. Jie tikrai yra skirtingi. Mes turime tai turėti omenyje, ką tu aišku ir darai. Aš manau, kad turėtume taikyti minimalaus harmonizavimo principą. Turime kalbėti apie taikymo sritį, ką tu ir darai. Manau, kad tai yra labai svarbu. Taip pat reikia bandyti apibrėžti, kasgi patenka į direktyvos taikymo sritį. Galbūt čia būtų galima paklausti komisijos, e, kokie draudimai patenka į mokumo 2 direktyvą. Kokios institucijos, kurios e, yra panašios į pensijų fondus. Aš e, Žinau, kad pavyzdžiui, Šiaurės Europos valstybių pensijų sistema yra visai kitokia ir derinant mokumą 2, čia buvo susidurta su problemomis, manau, kad reikėtų išsiaiškinti dėl šio termino. Tu kalbi apie šimtaprocentinę apsaugą numatytų laikotarpiu turėtum įtikinti mane, kodėl tai būtų pageidaujamas dalykas. Taip pat pranešime kalbama apie galimybę užkirsti sukčiavimo arba nesažiningų pardavimų atvejus. Kaip suprantu, komisijos tekste tokio aspekto nėra. Man taip pat būtų įdomu sužinoti, kodėl tu įtraukiai šios aspektus. Manau, kad numatant investuotojų kompensavimo sistemas, pavyzdžiui, jungtinė karalystė yra pasitelkusi daug platesnę apibriežtį nei komisija pateikė. Gal galėtum pagrysti, kodėl pasirinkai šį um, aspektą, kodėl uh, nori, kad kompensuojama būtų ne tik bankroto atveju, tačiau nori užtikrinti vartotojų apsaugą ir sukčiavimo bei nesažiningų pardavimų atveju. Beje, kalbant apie pono Bulmano poziciją, Jis kalbėjo apie tai, kad mes e, tikrai dirbame gerai siekdami apsaugoti vartotojus. Tačiau manau, kad iš esmės mes esame atsakingi už kai kuriuos dalykus. Tiesa, mūsų negalima kaltinti e, viskuo. Dėl finansavimo. Aš bandau numatyti tinkamą investuotojų kompensavimo schemų finansavimą ir tai ir būtų eksante lėšų fondo naudojimas. Kitos institucijos abejoja dėl tokios formos E, manau, kad e, būtent šioje srityje galime ir abejoti, nes jei pasidomėsite, kiek draudikų subankrutavo arba jų veiklai kilo grėsmė arba kokias problemas draudikai sukūrė visam finansų sektoriui, tai pastebėsite, kad galbūt toks lėšų, egzantė lėšų fondas yra neįmanomas. Pasirinkta kryptis, mano supratimu, yra teisinga, tačiau galbūt galėsime pateikti kai kurios pakeitimus, kurie kiek patobulins pranešimo tekstą. Ačiū. Sven. Svenai. Ar Viki? No, it's your turn next. Yes. It... Taip, iš tikrųjų suteiksiu žodį tau. Aš neskubu, aš galiu pasisakyti po to. Trys e, mažos pastabos. Dėl šimto procentinio padengimo Aš e, manau, kad visi norėtų tokio e, lygio apsaugos. Kalbant apie išmokėjimo terminus, tikriausia žinote, kad e, kai kurie draudikai kartais e, susiduria su problemomis išmokėdami e, išmokas, tačiau tokiu atveju jie gali jūs nukreipti į kitą draudimo įstaigą ir jūs tada galite kreiptis į ją. Jei vis dėlto draudikas yra mokus, jūs pirmiausia turėtumėte kreiptis į draudiką, o ne į patį eksantelį šų fondą. Ačiū, Svenas. Yeah. So all... Um, Pirmiausia, e, tikiuosi su jumis dar padirbėsime prie šios temos. Bendradarbiavimas iki šiol buvo vaisingas dėl priežiūros paketo. Mes e, jau kalbėjome apie kompensavimo investuotojams schemą, apie visai. Manau, kad čia bendradarbiavimas irgi bus produktyvus. E, linkime ko geriausio kolegai Karas, tikimės jis netrukus vėl prie mūsų prisijungs. Labai gaila dėl to, kas jam nutiko. Be to, norėčiau pasakyti dar porą bendrų pastabų. Manau, kad mes turime tokią tendenciją nevertinti problemų rimtai, jeigu tos problemos mums jau netrinktelėjo, jeigu nenukentėjom nuo to dar. Visi puikiai suprantame, kokios problemos kyla bankininkystės sektoriuje. Draudimas kol kas regisi yra tas rytis, kur sakoma viskas yra daugmaž gerai. Na, suprantu, kad draudimas ir bankai yra skirtingi dalykai. E, krizė nekilo dėl draudimo kompanijų. Tačiau nors ir reikia skirtingai draudimo sistemą nuo bankininkystės traktuoti, tai nereiškia, kad nieko nereikia daryti. Egzistuoja vis tik vienas mitas. Mitas kad dėl krizės nieko e, dėtas buvo, nieko dėtas buvo draudimo kompanijos. Bet turime suprasti, kas vyksta euro rinkose, Europos rinkose apskritai. Ir turime suprasti, kas būtų galėję nutikti kai kurioms draudimo įmonėms, jeigu būtumėm negelbėję bankų. Vėmėmės tokios monetarnės politikos, kuri tikslas buvo gelbėti juos. Buvo pasitelkta monetarinės politikos tikra intervencija, buvo teikiamos garantijos. Draudimo įmonės irgi investavo per daug, nemastydamos apie potencialią riziką į antrinės rinkas ir joms būtų buvę tikrai daug daugiau rūpeščių, jeigu mes nebūtumėm išleidę mokesčių mokėtojų pinigų bankų problemams išspręsti. Tai štai manau, kad turime pasakyti už tinkamą rizikos ribojimą, nes gali nutikti. Gali atsitikti taip, kad bankų srityje nutinka kai kurie dalykai. Negalima sakyti, kad draudimo sektoriuje tokių problemų būti negali. Norėčiau dar paminėti porą skirtingų dalykų, kurių pirmasis būtų toks. Mes turime pažiūrėti tas kitas dvi schemas. Pirmiausia, bankų schema, kas atsitiktų e, sistemos žlugimo atveju. Tos schemos nariai, e, būsimieji ar esantieji, turėtų žinoti, kas jiems atsitiks, jeigu sistema žlugs. E, draudimo įmonės turi pakankamai tvirtos, kad išlaikytų savo prisimtus įsipareigojimus ir vykdytų pažadus. Jų dydis yra vienas iš faktorių, e, kuriant schemą, garantijų schemą. Dar vienas svarbus dalykas. Ex ante ir ex post aspektai yra labai svarbus. Negalime būti tokie pasitikinti sistema, kad viskas mums atrodo labai stabilu draudimo srityje jog nuspręstume, kad į ekspost uh, e, užtenka priemonių. Yra daug argumentų paneigiančių šį dalyką. Jeigu draudimo sistemos patiria problemą, tai tuomet nebus kaip jums gelbėtis, vėlgi reikės intervencijos iš išorės. Na, o, e, o turint eksanciją sistemą, iš ten galima panaudoti turimas lėšas. Finansų rinkose kilus problemams, jeigu viskas daroma ex post, kai jau rinkoje patiriami sunkumai, tai tuomet gali būti labai sunku sulaukti ex post indėlių. Todėl kreipiuosi į kolegas ir prašau žvelgti rimtai šį klausimą. Būtent dėl to mes draudimo e, schemose siūlom įdėkti ir ex ante mechanizmą. Aš manau, kad draudimų sektoriuje tai turėtų būti savaime suprantamas dalykas. E, numatyti ex ante e, finansavimą ir ex post taip pat. Vyko diskusija dėl minimalę ar maksimalę harmonizaciją. Ir manau, kad kai teks priimti sprendimą, turime įvertinti tą faktą, kad jeigu pasirinksime minimalę harmonizaciją, Tai reiškia, kad įvairiose šalise egzistuojančios garantijų sistemos bus labai skirtingos. Pranešėjas siūlė numatyti nacionalinės reguliavimo taisyklės. Tai reiškia, kad labai skirtingi subjektai veiks, veiks rinkose labai skirtingomis galimybėmis. Tai taip pat grėstų ir konkurencijos iškraipimų, o to reikėtų išvengti. Sakyčiau, kad jeigu pasirinksi minimalų harmonizavimą, galbūt reikėtų numatyti kažkokį na, papildomą požiūrį ir ar papildomas priemonės. Harmonizavimas ateitie šio sektoriaus turėtų gilėti. Apie tai dar tarsime su šešėliniais pranešėjais. Na ir dar viena pastaba dėl mažų rytutinių įmonių. Šern taip pat iškėlė šį aspektą. Aš tikiuosi, kad mes Pranešime galėsime nurodyti, jog nu, norime, kad būtų kalbama ne tik apie tos šalies e, pilietybę turinčius asmenis. Aš manau, kad mes galime tikėtis teisinių pakeitimų, jeigu tai būtų įmanoma, kad šis principas nebūtų gyvendinamas toks kaip. Mano pirminių pastabų būtų tiek, Aš apibendrindamas norėčiau pasakyti, jog turime padaryti viską, kad indėlis į šias sistemas turėtų būti pirmiausia ex ante sistemos įdėgymas, kad būtų galima užtikrinti didesnį draudimo garantijų sistemos patikimumą, skirtingai nuo bankų, nes ten ex ante sistemos nebuvo, ir paskui, kad galėtume atsižvelgti į sisteminę riziką. Nes gali nutikti taip, kad atsiras nemokumo problemų, kad teks tam naudoti mokesčių mokėtojų pinigus, tačiau e, turint tinkamą schemą, tas e, mokesčių mokėtojų lėšų pasiteikintimas turėtų būti žymiai mažesnis ir netoks skausmingas. Manau, kad dirbdami kartu rasime sprendimus ir sutarsime. Visiems ačiū už bendradarbiavimą ir tikiuosi bendradarbiausime toliau. Peter, Peter, gal norėsis reaguoti? trumpai. Aš tikiuosi, kad mūsų kolegai Karosai nenutiko nieko blogo. Na, o kalbant apie šį pranešimą, buvo kalbėta apie draudimo garantijų perkelimą iš vienos e, valstybės į kitą arba iš vieno draudiko kitam. Manau, kad turime tiesiog susėsti ir daugiau padiskutuoti šią temą. Turime prisiminti direktyvą mokumas 2, e, kad e, nesukurtume spragų. Manau, kad reikia suderinti tos direktyvų tekstus. Ponas Karas e, labai gerai nusimano šioje srityje, aš tikiuosi, kad galbūt jisai pateiks kokį pasiūlymą. Oli Šmit, galiu pasakyti, kad pirmiausia, aišku, dėkoju už paramą Mes turime patirties šioje srityje. Esame girdėję daug netiesos apie techninės nuostatas. Um, kartais Galbūt kai kas net neįsivaizduoja, kad e, įmonė gali žadėti tai, ko negali išpildyti. Taigi, kalbant e, apie dabartinę situaciją, e, manau, kad tiesos nesakymas gali turėti ir lemtingų pasiekmių. Galbūt galėtume čia dar kartą panagrinėti mokumo 2 direktyvą turime numatyti tarp valstybinio bendradarbiavimo galimybės dėl finansavimo. Finansavimas gali būti abipusis, gali būti bendras, yra įvairiausių rušių fondų, fondai gali būti Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje, yra mažų draudimo bendrovių, yra didesnių skirtingose šalyse. Uh, Manau, kad čia turime susitarti, kaip turėtų atrodyti draudimo garantijų sistemos. Ar jas garantuoti turi konkreti valstybė narė, ar teikiamos garantijos turėtų būti teikiamos kelių valstybių narių, ar turėtų būti sudarnėjamos dvišalės tarpusavio pagalbos sutartis. svarbiausia, nepamirškime tų diskusijų, kurios vyko tvirtinant direktyvą mokumas 2. Ir e, dabar turėtume parengti aiškiai suformuluotą pasiūlymą, kuriame nebebūtų praeities spragų. Turime rasti kažkokiu būdu kompromisą ankstyvesnėje fazėje. Galbūt e, galėsime dar kartą kalbėti šią temą. Kalbant apie atsakomybę, visiškai sutinku su jumis. Aišku, e, tai yra reikalinga siekiant padidinti saugumą, ypač tais e, atvejais, kai yra sudarinėjamos nesažiningos sutartys ir mes kaip uh, teisės aktų leidėjai turime užtikrinti e, garantijas ir tokiu atveju. Tiesa, e, kai kuriais atvejais turėtų būti taikoma direktyva mokumas 2. Kalbant apie 100 procentų kompensaciją, manau, kad turėtume atsisakyti šito skaičiaus. Tačiau Dar galime diskutuoti šią temą, reikėtų nepažeisti subsidarumo principo. Tokios svarbiausios mano mintys. Dėl Sveno ir jo minties ir ryšio su direktyva mokumas 2. Jei panagrinėsite kapitalo reikalavimų direktyvą ir mokumą 2, tai būtų gerai, jei bankai kai kuriuos direktyvų reikalavimus būtų įgyvendinę. E, reikia susitarti, kokie turėtų būti minimalūs kapitalo reikalavimai ir kada reikalinga intervencija, reguliavimas. Jei norėtume pasiekti idealios situacijos, tai reikėtų užtikrinti, kad kiekviena įmonė išpildytų reikalavimus numatytus e, pakankamo kapitalo direktyvoje. Galbūt e, turėtume tartis dėl konkrečių konkretaus procentinio dydžio, o nebūtinai vėl pradėti tas pačias diskusijas, kurios vyko diskutuojant mokumo 2 direktyvą. Tik tokiu būdu mums galbūt pasiseks e, susitarti dėl šios direktyvos. Ačiū, Piterim. 23 kovo vidurdienis yra Paskutinė data, iki kada galime teikti pakeitimus, 21 gegužės bus balsuojama komitete, o birželio mėnesį plenarinėje sesijoje dėl šio pranešimo. Periname prie paskutinio darbo tvarkės klausimo šiandien, o tai yra bendra ekonomikos valdysena, pasaulio ekonomikos valdysena. Gunaras Hokmarkas yra pranešėjęs jam žodis. Dėkoju, panė pirmininkė. Aš norėčiau pranešimo bendrą struktūrą pristatyti. Šešėliniai pranešėjai čia taip pat prisidėjo rengdami šį pranešimą. Labai trumpai norėčiau jį pristatyti. Manau, mums reikia atsižvelgti į tą faktą, kad pasaulio ekonomikos balansas yra labai netolygus. Yra tokių institucijų, kurios veikia nuo remdamosi tokiu mentalitetu, kuris buvo susiklosęs po antro pasaulinio karo, o daug kas pasikeitė. Tad ir mentalitetas turėtų keistis. Tuomet globali ekonomika ar pasaulio ekonomika buvo šiek tiek kitokia. Buvo kalbama apie, Europos, apie Europą, apie Junktinės valstijas ir tiek. E, bent jau tai buvo dominuojančios veikėjos pasaulio ekonomikos sistemoje. O dabar matome, kad iškyla naujos ekonomikos. Aš manau, kad mes susidurime finansi, su finansų krize ir to priežastis buvo tai, kad mes neprisitaikėme prie naujai susiklostančios pusiausviros prie tos pusiausvėros, kur vyravo anksčiau pasikeitimų. Na, pusiausvėros sutrikimų būna nulatos, per tuos dešimtmečius. Mes matėme, kaip skurdo trečiojo pasaulio šalis ir trūko investicijų. Daugelį vietų trūko tos pusiausviros. Man atrodo, jog labai svarbu priminti, jog per paskutiniosius 30 metų mes e, matėme, jog e, skurde gyvenančių žmonių skaičius padidėjo nuo 1 milijardo iki 4. Ir tai keičia supratimą pasaulinės ekonomikos valdysenos. Manau, kad pasaulinį lygmenį mes turime siekti skaidrumą, stabilumo taisyklių, finansų sistemose ir taip pat reikia tinkamo e, pinigų politikos suvokimo. Tai pasakytina ir dabartinėme kontekste e, Mes dabar susidurime su pinigų politikų skirtumais. Junktinių valstybių pinigų politika kelia mums problemų. Ir todėl šiandien mes turim pagalvoti taip pat ir apie jungtinių valstybių pinigų politiką šiame kontekste. Taigi viskas yra labai glaudžiai susiję. Kai mes kalbam apie pusiausvyros trūkumą, turime atsiminti, kad e, kalbėti turime apie visas tas priežastis, kurios sukelia tuos pusiausvyros trūkumus. Turime kalbėti apie perteklių, apie trūkumus, apie deficitą. Ne, ne tik deficito, deficito ar trūkumo buvimas sukuria perteklių kitur. Mes raginama kartais išleisti pinigų daugiau, kad būtų sukūriama daugiau pertekliaus. Mes nekalbame čia E, tik apie Europą, mes žiūrime į globalią ekonomiką apskritai. Pavyzdžiui, perteklius kūrimas Kinijoje yra e, rezultatas deficito jungtinėse valstijose. Šie du dalykai turi būti žiūrimi ir nagrinėjami kartu. Aš manau, kad tai yra būtent esminiai dalykai, prie kurių turime susitelkti ir kuriuos turime aptarti. Žvelgiant į pasaulinės institucijas, turime pasakyti štai, ką mes jas turime stiprinti. Ir turime stiprinti taip pat tarptautinį valiutos fondą. Labai svarbu, kad G20 vaidintų svarbų vaidmenį, stiprinant ir įdėkiant taisyklės susijusias su skaidrumu ir taip pat stabilumu. Nekarta buvo kalbama apie tokius dalykus kaip mm, Solvency 2, mokumas 2 dokumentas, taip pat buvo nekarta kalbama apie tai, kaip reikėtų bendradarbiauti tarp globalių struktūrų. Tarptautinis valiuto fondas yra plačiausiai apimanti e, pasaulinė institucija, jos vaidmuo didžiausias. G20 vaidmuo taip pat didelis. Turime pasitelktas institucijas siekti geresnio balanso, didesnės pusiausviros, valiutos. Aš nemanau, kad tai yra esminis dalykas. Mes turėtume siekti, kad valiutos vystytųsi atsižvelgiant į rinkų realybę. Tuo pat metu Turime siekti, kad egzistuotų monetarnės politikos reikiama disciplina. Aš kaip jau sakiau pradžioje, monetarinė politika labai dažnai sukelia problemų susijusių su valiutomis. Norėčiau pridurti trečią dalyką prie viso šito. Tam, kad būtų pasiekta pusiausviros arba stabilesnės ekonomikos valdysenos mums reikia sukurti reikiamas sistemas. Šiandieninė prekybos sistema yra asimetriška. Mes neturime tokių atvirų e, globalių rinkų, kaip norėtume, tad yra atėjęs laikas pagalvoti, kokiu problemu tai kelia eurui. Mes turime deficito problemą. Jeigu turėtume atviresnę priekybą, kad ir paslaugomis, turime iškelti klausimą, ar mums tai pasitarnautų ar pasitarnautų Europos ekonomikai. Galbūt eksportas būtų didesnis, galbūt sumažėtų mūsų turimas deficitas ir pavyktų sukurti daugiau pertekliaus. Žvelgdami į globalią perspektyvą turime nepamiršti ir kultūrinių ypatumų. Tai taip pat gali būti proga ir skurdesnėms valstybėms išnaudoti šį aspektą. Mes visi žinome, kokie jautrus yra šie visi aspektai. Jeigu į pasaulinę ekonomiką žvelgsime labiau subalansuotai, tai tuomet pamatysime, kad daugelis ekonomikos sektorių prisideda prie pusiausvyros trikdymo. Šiame pranešime aš bandžiau iškelti svarbiausius tikslus, kurie turi padėti apsispręsti dėl e, tarptautinių institucijų veikimų nuo 2011 metų. E, kalbu apie tai, kad reikalingi taip pat ir mentaliteto pasikeitimai, nes dabar tarptautinės tos valdyst, ekonominės valdystinos institucijos remiasi netokiu mentalitetu, netokiu požiūriu, kokiu turėtų būti remiamasi. Būtina, kad vyktų diskusija, būtina sulaukti poveikio, nes Europa gali parengti realistinį požiūrį tai, ko mes turime pasiekti, gali padėti sukurti stabilias struktūras, užtikrinančias pasaulio ekonomikos tinkamą valdyseną. Yra savaime suprantama, kad rydienos pasaulio kūrimas vyksta šiandien. Tad mums reikia stabilių globalių institucijų. Tam reikia išsikelti realistinius politinius tikslus, ne tik kalbėti, bet ir kurti stabilę ekonomikos plėtrą. Tikiuosi, kad vyks diskusija čia ir tikiuosi, kad vyks diskusijos, kai pateiksiu savo pranešimo projektą su šešėliniais pranešėjais. Ačiū, Gunarai, sako pirmininkė. Manau, kad pranešėjų čia yra nedaug. Prašom, kolegai žodis. Finansinė krizė buvo tarptautinio masto, nors prasidėjo vienoje valstybėje, tačiau išsiplėtė. O ekonominė krizė e, taip pat yra tarptautinio pobūdžio ir priežastys čia slypi abiejose Atlanto pusėse, taigi atsakas turi būti globalus. Mes pritarėme, kad e, tarp valstybinio pobūdžio tarptautinėms problemams reikia globalaus atsako. Hökmarkas labai atsakingai pažvelgė į šį dalyką. 1971 metų patirtis rodo, kad panašios katastrofos vyksta nuolat. Ar mes turime pakankamai likvidaus turto, ar mūsų nacionalinės valiutos e, gali užtikrinti tartotinius mokėjimus? Neaišku. Sutinku, kad e, finansų įstaigos nėra pajėgios e, atlikti kai kurių užduočių. Didžiajame dvidešimtuke diskutuojama taip pat apie ateities strategijas. Galbūt reikėtų kurti pasaulio ekonomikos valdysenos koncepciją didžiajame dvidešimtuke, įtraukiant Tarptautinį valiutos fondą, pasaulinę prekybos organizaciją, kitus veikėjus. Mums reikalinga tokia valdysena, kurią šiuo metu reguliuoja didysis dvidešimtukas, tačiau e, vyksta diskusijos, ar nereikėtų tos valdysenos e, reguliavimo uh, įteisinti kitą formą. Sutinku, kad turime spręsti korupcijos skaidrumo problemas taip pat e, infliacija, nesvarbu, dėl ko ji kyla, ar dėl maisto kainų, ar dėl e, kitų dalykų. Tik tokiu būdu sukursime globalų saugumą. Aš tikiuosi puikaus bendradarbiavimo su pranešėju, pono Hekmarku. Ir aš tikiu, kad ši tema yra labai svarbi ir ypač Europos parlamentui svarbi. Ačiū, ponė Danuta Hübner. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Gun, Gunarai, mm, jūsų užduotis yra beveik neįmanoma. Aš labai jums pritariu ir pritariu abiems kolegoms, kad pasaulio ekonomikos valdysena šiandien įgavo naujos svarbos. Manau, kad e, pasaulio ekonomikos valdysena yra reikalinga ne tik dėl to, kad e, globalūs iššūkiai reikalauja globalaus atsako, tačiau ir dėl to, kad globalios rinkos turi veikti pagal globales taisyklės. E, joms paklusti turi ir suveren, suverenios atskiros nacionalinės rinkos. Daugiau dėmesio reikėtų skirti pasaulio ekonomikos valdysenai ir dėl pasaulinių disbalansų, apie kuriuos buvo kalbėta. Manau, kad turime kartu rasti atsaką, kaip e, reaguoti į e, globalius disbalansus. Aišku, krizė parodė, kokios neveiksmingos mūsų sistemos yra. Taip pat atskleidė ir egzistuojančių institucijų kliūtis, atvėrė naujus vakumus. Krizė ištikus reikia reaguoti nepaprastai greitai ir tos ekspertų grupės yra labai svarbios šiandien. jos atlieka globalių institucijų vaidmenį. Taip pat yra labai svarb, svarbios ir laikinos e, aukšto lygio institucijos, e, svarbu užtikrinti jų skaidrumą. Turime ieškoti nuolatinio sprendimo šiandienos situacijai. Kalbant apie neformalių institucijų vaidmenį, jos šiandien dažniausiai veikia kaip didžiojo dvidešimtuko dalys. Jei vertinsime didžiojo dvidešimtuko istoriją, tai šis politinis darinys yra tikrai pažangus. Didysis penketukas arba didysis septynetukas laikui bėgant prarado savo svarbą. Nepriklausomai nuo to, nuo kur pradėsite skaičiuoti, ar nuo didžiojo septintuko, ar nuo dvyliktuko, e, šiandien mes turime būti pasirengę perimti pasaulinio lyderio vaidmenį, o su tuo susijusi ir didelė atsakomybė. Ypač e, didysis e, dvidešimtukas turi ieškoti naujų sprendimo būdų ilgalaikių sprendimo būdų. 2008 metai buvo labai mm, našus metai, nes daug kas buvo daroma iš baimės, daug kas tiesiog iškilo į dienos paviršių, į ką buvo privalu reaguoti. Gunarai, jūs kalbėjote galbūt kitais žodžiais panašiai. Turime užtikrinti, kad pasaulio ekonomikos valdysena būtų veiksminga, kad e, į ją būtų pajungti skirtingi veikėjai. Priešingų atveju mes ne, nesugebėsime parengti ilgalaikio atsako. Šiandien mes turime turėti bendrą ilgalaikę viziją. Turime būti pragmatikai. Jei pažvelgsime, kokie disbalansai dabar egzistuoja, e, kokių skirtumų valstybėse yra, kalbant apie nacionalinius skirtumus e, ir disbalansus, tampa neaišku, ar mes dabar jau esame pasirengę turėti tą bendrą viziją, tačiau vienai per kitai būtina ieškoti sprendimų. Ir tie sprendimai turi būti realistiški. Škune. Dėkuoju. Gunarai, ar norėtumėte apibendrinti? Na, džiugu rezumuoti šią diskusiją. Tai nėra labai sunku, tiesą sakant. Ačiū už tuos už tą gražų indėlį į diskusiją. Šešėliniai pranešėjai dar irgi dirba, derinamos pozicijos. Norėjau pasakyti, kad didysis dvidešimtukas irgi yra išaiška to didžių įvykusių ekonomikos pasikeitimų. Ar tai yra teisingas kelias ar ne, gali kilti tokių klausimų. Turime didįjį septintuką, kuris priimdavo sprendimus. Kartais tai būdavo būtina pasitelkti kaip priemonė, tačiau tai nebuvo labiausiai atstovaujanti institucija ar atstovaujama institucija. Dar viena pastaba susijusi su pirmąja. Krizė paveikė mus visus, mes šitą aiškiai matome. Tačiau, kai kalbame apie pasaulinę ekonomiką ir pasaulinės institucijas. Turime nepamiršti tos ekonomikos sėkmės, kuri mūsų jau 30 metų. E, kai kurios institucijos prarado savo galės, nes daugelis jų atsirado prieš kurį laiką. Bretton Woods sistema veikė ilgą laiką matėme, kad įvyko didžiulis šuolis nuo milijono žmonių gyvenančių e, gerovės, taip sakytume, zonoje iki penkių milijonų ir daugiau, iki milijardo. Ir aš manyčiau, kad tai irgi yra didžiulis pasikeitimas. Kolegos taip pat pabrėžė šį aspektą. Aš manau, kad mums reiktų daugiau lankstumo dabar turime žvelgti tas problemas ir į tikslus, kurių siekiame. Mes siekiame stabilaus, dinaminiško vystimosi. Stabilios institucijos ir dinamiška plėtra turėtų būti mūsų tikslas. ES turėtų globalių lygmenių atlikti savo vaidmenį, kad tas vystimasis toks ir būtų. Stabilios institucijos ir tvarus vystimasi. Ačiū, kunarai. Na, pranešimas turbūt tikrai labai įdomus. Dėkuoju. Na, jūs jau turite suplanuotus darbus, 19 e, e, balandžio pateiksite savo projektą, gegužės mėnesį e, bus balsuojama komitete, spalio mėnesio pirmojoje sesijoje bus balsuojama plenarinėme posėdėje dėl parengto pranešimo. Taigi G20 tvarkaraštis irgi yra labai svarbus. Vyks kanuose susitikimas, jis vyks lapkričio pirmą dieną. Tai ko gero lapkričio mėnesio e, pirmoji plenarinė sesija, tai ir būtų tikrai idealus laikas balsuoti dėl šio pranešimo. Teoriškai bent jau turime atsižvelgti į tai, kad Paryžiuje vyks sustikimas šio, šiomis temomis spalio 13, 14, 15. Jeigu rugsėjo antroje sesijoje būtų galima balsuoti dėl to pranešimo. Tai irgi būtų visai neblogai, dar galite pagalvoti ir paskui patikslinsime tą tvarkaraštį. Hokmark. Na, nežinau dar kaip su tuo tvarkarašiu, dar reikės pagalvoti ir apsitarti, laiko dar turime. Tiesiog dirbsime toliau ir pažiūrėsime, ką dar šešėliniai pranešėjai turės pasakyti. Pirmininkė, ačiū. Turėkite omeny šias datas. Valandžio 19 yra kita, taip sakant, stotelė, kai dirbsime prie jūsų pranešimą. Dėkoju ir šiuo mūsų posėdį šios dienos ir baigsime.